Meine Damen und Herren. Pone ir ponės. Prašau visų uh, sėstis uh, į vietas. Labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti daugybę atstovų iš nacionalinių parlamentų. Labai svarbu, kad vyktų praktinis bendradarbiavimas ir keičiamas informacija bei konsultuojamas su nacionaliniais parlamentais. Svarbu, kad toks bendradarbiavimas vyktų įvairiais lygmenimis, kad vyktų tokios konferencijos, kur būtų galima nagrinėti mums svarbus klausimus. Šiuo metu Europos parlamente e, vyksta diskusijos, tokios diskusijos vyksta ir kitose institucijose, kalbama apie Europos išorės veiksmų tarnybos veiklą. Ir manau, kad dabar atėjo tinkamas e, e, momentas pagalvoti apie tai, kur yra kažkokių tai spragų. Antradienį, kai mūsų komitete vyko e, diskusijos, mes sakėme, kad Europos išorės veiksmų tarnyba dar nėra galtinai suformuota. Jos veikla dar nėra tobula, yra spragų nes iš tikrųjų per dviejus metus ne viską pavyko padaryti. Yra klausimų susijusių su Lisabonos sutarties įgyvendinimu, taip pat e, reikia spręsti kai kuriuos struktūrinius klausimus, bendradarbiavimo klausimus. Čia dar tikrai yra galimybės tobulėti. Dėl to aš esu jums dėkingas, kad e, Šiandien galime padiskutuoti su užsienio reikalų ministrais Bild ir Sikorski. Mes kalbėsime apie globalėją Europos strategiją, nes reikia suformuoti bendrą Europos požiūrį. Tik tokiu būdu galima pasiekti geresnių rezultatų. Toks požiūris mums gali padėti, jeigu taip galėčiau pasakyti, nes galbūt ateitie turėsime mažiau e, strateginių partnerysčių, bet turėsime globalią strategiją. Taigi, galbūt reikėtų rasti kažkokią metodiką, mechanizmą, tam, kad galėtumėm spręsti kylančius klausimus. Dabar susidūrėme su finansinė ir ekonominė krize ir tai taip pat įtakoja ES e, saugumo ir gynybos politiką. Vis dėlto, jeigu mes norime ginti savo interesus, savo vertybės, e, demokratiją, e, teisės viršenybės principą, svarbu bendradarbiauti. Aš netrukus suteiksiu žodį ministrams po 15 minučių, paskui e, suteiksiu žodį ir ponui Misiroli. Na, tikrai tikiuosi, kad įvyks puikia diskusija. Visų pirma, dar norėčiau suteikti žodį ponai Danžon. Tai yra sėdo komiteto pirmininkui, prašau ir jo tarti keletą ženginių pastabų. Dėkuoju, Elmarai. Dėkuoju, ministrai, direktoriu. Ačiū, kad atvykote. E, sveikinu kolegas iš nacionalinių parlamentų. Ką tik buvo pasakyta, šie metai, kalbant apie saugumą ir gynybą, yra uh, labai svarbus metai, jie pasiūlys mums keletą galimybių, mes turime kalbėti apie tam tikrą aktualumą, momentą laiko, peržiūrimą išorės veiksmų tarnybos veiklą ir taip pat taryba į savo darbo tvarkėje įtraukusi e, gynybos ir saugumo politiką. Mes šiais metais lauk, laukiame išvadų, gan ambicingų šioje srityje. Taip pat vyksta įvairūs įvykiai, kurie verčia mus pagalvoti. E, pasižiūrėkime, kas vyksta Sahelio e, regione. Ir mes turime daug ką padaryti, kad e, iš naujo pažytume savo priemonės, ieškotume bendro atsako į grėsmės. E, vienos valstybės narės į kai kurias grėsmės negali atskirai sureaguoti. E, Pavyzdžiui, e, prancūzai dabar labai sėkmingai vykdo karinę operaciją, bet viena valstybė narė negali atremti visų iššūkių mūsų kaiminystėje rytuose, pirmiausiai taip pat pietinėse e, valstybėse. Ir labai yra įdomu, e, kad tai, kad ta iniciatyva egzistuoja ir kad jinai būtų ir kad ES galėtų apibriežti savo prioritetus pagal tą iniciatyvą. E, dabar mes kalbame daugą įvairiausiai, bet ką. Ir už tai labai svarbu mums tiksliai apibriežti mūsų grėsmės ir galvoti apie kokias, kokiomis priemonėmis galėsime jas atremti, kokias priemonės turime. Ir mes labai E, vertiname iniciatyvas, kuriuėmėsi kai kurie tyrimų centrai, taip pat e, paminėsiu ministrus Sikorskį, Biltą, kurie pristatys e, iniciatyvą ir turėsime plėtoti ją ir siekti rezultatų. Ačiū. I will continue in English, I can assure you. Um, Aš toliau kalbėsiu. Toliau kalbėsiu angliškai. E, manau, kad iniciatyva labai gera jūsų pakviesti nacionalinių parlamentų atstovus į diskusijas kartas nuo karto. Šiandien graži diena. Europa e, kur kas geriau atrodo negu prieš keletą mėnesių. Ir matome, kad šiek tiek yra sumaišties, bet katastrofa nebegrėsė. Tikiuosi, kad 14 metais mes daug galvosime, kas įvyko prieš e, e, šimtą metų ir ką tai reiškia pasaulio ateičiai. Ir e, šis mėnuo visai neblogas Europai. Buvo daug įtampos, tačiau ekonomika visai neblogai išrodė. Taip pat E, matėme, kad vienoje du jauni žmonės kiekvieną rytą vaikščio. Kalbu apie tai, kas buvo beveik prieš šimtą metų. Tas vienas žmogus buvo Hitleris ir uh, jų, jo veikla turėjo labai daug didelių pasiekmių. Uh, Europai kitas žmogus, kuris vaikščiojo, buvo Josefas Stalinas. Mes nežinome, ar tie du žmonės kalbėjosi, buvo susitikę, tai buvo jauni žmonės, kurie vaikščiojo Šerbrono parke tais metais, kai viskas Europoje atrodė neblogai. Bet tai buvo katastrofos pradžia, kuri sugriovė Europą ir kuri sugriovė didelę pasaulio dalį. Ir dabar mes pradedame atstatyti Europą. Europa per pastarosius 20 metų labai suartėjo uh, E, vakar e, kalbėjome apie tai, kad viskas prasidėjo Gdanskė, buvo daug įvykių ir mes atstatome tai, kas buvo pradėta greuti 14 e, metais, prieš šimtą metų. Ir taip pat reikia pasakyti, kad šie metai yra rinkimų metai, naujų Europos institucijų metai. Mes pamatėme e, naują instituciją, Europos išorės veiksmų tarnybą, tam, kad užsitikrintume veiksmingesnę užsienio saugumo gynybos politiką, kad galėtume kurti savo aplinką, kad galėtume atremti grėsmės iššūkius, kurie gali mums kilti. Ir tai yra labai rimta užduotis. Aš tai vadinu e, pagrindų institucinių kai ką reikia m, mm, dar tvirtinti. Žinome, kad Roma buvo statoma šimtmečiais, taigi mes negalime tikėtis, kad per vienerius ar trejus metus ką nors sukursime. Prireiks laiko. Tačiau e, jeigu mes e, neturėsime kompiuterinės programinės įrangos, tai yra įvairių priemonių, tai mūsų institucijos nebus visiškai e, naudingos. Mes E, turime pagalvoti apie politikos programinę, taip vadinamą, įranką, kad galėtume sutvirtinti institucinę kompiuterinę įrangą. 2003 metais, e, vis tikriausiai visi žinote, buvo patvirtinta Europos saugumo strategija, tai buvo neblogas dokumentas, kuris atsirado gilioje krizėje, tarp atlantinių ryšių krizėje ir tada Europa pasidalijo dėl labai svarbių užsienio saugumo politikos dalykų. Galima sakyti, kad tas dokumentas buvo parašytas kaip antitezė Europos tam, kas buvo parašyta Vašingtone e, Bušo e, nacionalinė saugumo strategija per pirmą pirmąją jo kadenciją. Buvo, jie kalbėjo apie vienašališkumą tvirtą, mes kalbėjome apie veiksmingą daugia šališkumą kaip Europos atsaką. Ir aš manau, kad visai sąžininga pasakyti, kad po praėjus dešimtmečiui e, mūsų dokumente išlieka daugiau aktualių dalykų ateičiai, negu kad liko atitinkamame JAV dokumente iš to, kas būtų aktualu ateičiai. Ir manau, kad tai yra E, patvirtimas e, to, kad mūsų dokumentas buvo išvalgus, kuris gimė transatlantinės krizės metu Europoje e, pasakysiu, kad mes dabar išgyvename naują situaciją. Dokumentas buvo parengtas prieš įvykstant plėtrai, prieš patvirtinant Lisabono strategiją. Tuo metu buvo tik 15 valstybių narių, taigi senokai viskas įvyko. Ir pasaulis tikrai keičiasi, keičiasi labai greitai. Europos integracijos e, procesas prasidėjo iš, ka, kilo iš karo pelenų. Ir e, 2,5 milijardo žmonių nukentėjo. Da, pasaulio tuomet gyveno dabar e, yra gal 7 milijardai gyventojų. E, greitai bus 9 milijardai, o mes, europiečiai, plačiaja prasme, e, sudarysime tik 7 procentus visų gyventojų, bet 95 procent, ir 95 procentai ekonomikos augimo bus už es ribų. Tai reiškia, kad likęs pasaulis bando prisivyti mus ir tai yra gerai. Tai, kad turėsime pasaulį, kur bus mažiau skiriamųjų linijų, kur uh, atsiranda daugiau vidurinės klasės uh, atstovų, kyla naujos galios uh, ir galbūt bus mažiau prieštarų. Uh, 1914 metai buvo pirmasis globalizacijos etapas. Europos globalizacijos etapas. Dabar mes išgyvename antrąją etapą, kuriame dominuoja pramonė. Anksčiau išgyvenome laikotarpį, kai, gyveno, kai vyravo ekonominė, politinė, karinė jav gale. Bet dabar pasižiūrėkime, kinai, koriečiai, japonai, kitos šalys e, kyla ir jų padėtis skiriasi nuo to, kokia buvo prieš e, kelis šimtmečius. Taip pat e, paminėsiu Afriką. E, Vidužėme jūros pietuose gyvena apie milijardą žmonių. Taigi kyla daugybė iššūkių Europai, skirtingų iššūkių. Iššūkių taip pat ir galimybių. Ir jeigu pasižiūrėsime į savo rinkėjus, pagalvokime, ko jie nori iš mūsų, kokias turime prievalės, kurie esame rinkti ar paskirti pareigūnai atitinkamuose ES valstybėse narėse galbūt ideologinių susikirtimų nebėra tiek daug dabar, kaip kad per praeitą šimtmetį e, interesų susikirtimai tarp skirtingų galių kyla. Taip pat reikia kalbėti apie tapatybės e, sankirtą. Galbūt E, labiausiai tai ryšku islamo pasaulyje. Kaip sakiau, e, islamo pasaulis ne tik žemėlapyje yra mūsų artimiausias kaimynas, bet net ir namuose, gatvėse, atitinkamuose visuomenėse. Ir tapatybės sankirtos šiame pasaulyje turės labai rimto poveikio mūsų visuomenėms. Mes gyvename pasaulyje, kuriame visi vis labiau yra tarpusavie susiję. E, per porą metų 85 procentai pasaulio gyventojų turės galimybę naudotis e, mobiliuoju plačiajuošiu e, ryšiu. O prieš keletą metų mažiau kaip 10, 10 procentų buvo tokių žmonių. Taigi tiek daug žmonių daro šuolį į ateitį. Ta matome Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje. Matome ekonominį potencialą ir e, politika tų šalių atitinkama. Ir mes turime žiūrėti ne, tai, ne tik tai tai, kas vyksta geografinėje srityje, kai žiūrime į žemėlapį toje ar kitoje šalyje, ne tik tai į tai, kas vyksta ekonomikos srityje, prekybos, investicijų, kapitalo, inovacijų srityje ir kaip srautai e, pasiskirsto po pasaulį ir reikia galvoti, kaip tai e, įtakoja galės įtaką ir mes turime žiūrėti, kas vyksta kosminėje erdvėje, kibernetinėje erdvėje. Mes turime suvokti, kas vyksta e, kosmose, kibernetinėje erdvėje, kelti klausimą, ar mes turime priemonių e, spręsti vairioms problemoms. Ir kad galėtume pasinaudoti o galimybėmis atremti iššūkius tose erdvėse. Dar vienas e, iššūkis, kuris vis stiprėja kuris vis e, taps svaresnis, tai yra klimato kaita. E, Švedija yra taip vadinamos Arkties e, tarybos narė mes matome labai aiškiai, kad klimato kaita nėra tik teorinis dalykas, kuris kažkada tolimoje ateityje pasireikš. Mes matome, kad ji jau dabar vyksta ir kad atsiveria labai didelė geografinė strateginė erdvė konkurencijai arba bendradarbiavimui. Ir mūsų užduotis turėtų būti prevencinė diplomatija. Mes turime e, kažkaip tai apibriežti šią erdvę e, įvairia, įvairiomis prasmėmis, bendra, užsukurti bendradarbiavimo sistemą prieš tam, kad kas nors įvyks ten. Ir turime derinti skirtingas rytis. Taigi, tai tik keletas iššūkių, kurie mūsų laukia. 2003 metų dokumentas buvo geras, bet pasaulis pažengė į priekį, e, platesnė, ES yra platesnė, ambicingesnė, e, ambicingesnė, pasikeitė iššūkiai, lyginant su 2003 metais. Ir e, ministras Ikorkis ir aš kartu su kitais bandėme inicijuoti platesnės diskusijas apie tai, ką reikėtų padaryti, kad galėtume atnaujinti mūsų strateginį suvokimą strateginės priemonės. Ir ką mes padarėme? E, su ministrais pasikalbėję keletą kartų, nutarėme iškelti diskusiją už ministrų e, formato ribų - Ispanija, Italija, Lenkija, Švedija. Šios šalis e, pateikė savo mintis dėl strategijos iki šių metų gegužės apie mūsų ateitį. Ir e, koks keistas šalių derinys. Bet kai pagalvosime, tai visai viskas protinga. Bent jau mums taip atrodo. Nes tai yra šalis, kurios susijusios su skirtingomis bangomis. Yra pietinių, šiaurinių valstybių viena, nuo pat pradžios bendrijos yra narė, kita, kitos įsijungusios per skirtingas plėtros bangas ir nebūtinai Švedija, pavyzdžiui, yra pati didžiausia šalis. Taigi įdomi šalių kombinacija tų keturių ir tyrimų centrų įdomi kombinacija. Pažiūrėkime, kokius, kokias jie pateiks išvadas. Ir mums reikia atviro proceso. Kai kalbame apie tokius procesus, strateginių dokumentų rengimą ir panašiai, Manau, kad procesas yra toks pat svarbus kaip ir produktas. Jeigu mes sugebėsime užsitikrinti Europos globalėje strategiją, atinkamą dokumentą, tai gali būti 10, 15, 20, 25 puslapių dokumentas, kažkada jis toks pasirodys. Ir aš nežinau, ar visi piliečiai perskaitys jį, bet aš tikiuosi, kad mes gana uh, nemažai užsienio saugumo politikos atstovų e, mąstytojų savo šalyse įtrauksime į to dokumento kūrimo procesą. Taigi procesas yra nepaprastai svarbus, e, užsitikrinant tam tikrą konsensusą dėl mūsų ateities krypties e, ir dėl to, e, kokias paskui galėsime išplėtoti politikos priemonės. Taigi, kalbant e, plačiaja prasme, būtent tą mes bandome padaryti, mes suvokėme, kokie turi didžiuliai pokyčiai įvykti. Mes nebesame 1913 metais, e, nebe manome, kad katastrofa kitais metais įvyks. Bet situacija tikrai bus sudėtingesnė, bus daugiau iššūkių per ateinančius metus, negu kad žmonės dabar supranta. Ir mes turime apie tai plačiau kalbėti. Mes turime žiūrėti tiek į iššūkius, tiek į galimybės ir į prievolės e, kurias turime jausti mes kaip europiečiai, galvodami apie strategijas. Uh, Ir taip pat e, turėtume formuoti politikos kryptis ir priemonės, kurių mums prireiks. Ir e, dėl to labai džiaugiuosi šiomis diskusijomis, kaip proceso dalimi ir tikiuosi, kad kitais metais mes e, pasitvirtinsime globaliai Europos strategiją, kurią galėsime visi e, didžiuotis ir kuri padės mums atremti ateities iššūkius. Ačiū. Thank you. Ačiū Jums. Žodis ponui Sikorskijui. Dėkoju. Almara iš ties džiugu dalyvauti šiame posėdyje. Man didelė garbė ir didelis džiaugsmas pristatyti jums buvo pirmininkavusios Lenkijos prioritetus. Tai įvyko 2011-aisiais. Ir tuo met mes nerimavome dėl dviejų greičių Europos, o dabar matome, kad nėra jokio greičio Europoje. Ir iš ties man didelė garbė kalbėti po tokio žymaus kolegos kaip Karlas Biltas. Mūsų požiūriai yra daug maž sinchronizuoti. Už vakar mes kartu dalyvavome posėdėje Moldovoje ir stengiamės padėti Moldovos institucijoms vykdyti politinį procesą ir stengtis uh, E, pasirašyti asociacijos susitarimą. Vakar buvome Gdanskė. E, per Višegrado grupė susitiko ir buvo Višegrado grupėje Šiaurės taryba ir Baltijos valstybės buvo susitikę. Šiandien mes esame Briuselėje, o šeštadienį dalyvausime posėdėje Varšuvoje ir aš vėl turėsiu galimybę susitikti su savo šeima. Norėčiau pridurti štai ką dėl to, kaip būtų galima e, įsivaizduoti Europą tame pasaulyje, kuriame ji jau nėra dominuojanti jėga. Iš tikrųjų, Europa krizės laikotarpiu ekonomiškai veikia gerai. Europa Europos dalis pasaulio ekonomikoje liko stabili 20 procentų, o JAV dalis nukrito 12 procentų, Japonijos 5 procentais. Taigi galima būtų teikti, kad nuosmukis yra sąlyginis, bet tai tik skaičiai. Manyčiau, kad įveikdami krizę mes iš tikrųjų sustiprinom tą minkštąją dalį. Ir tokiu būdu mes suderinome visą savo pajėgas. Ir šis žodis correlation of forces yra labai naudingas užsienio politikoje. Ir Per pastaruosius dešimtmečius mes veikėme kartu ir norėčiau pacituoti Haraldą Macmillaną, kuris teigė, cituoju, Europa yra kaip Graikijos miestai, kaip Graikijos valstybė. Jie kovoja ir Aleksandras I didysis ir Romėnai, o Europa – turėdama bendrąją užsienio politiką, bendrą gynybos politiką ir bendrą ekonominę politiką, ta prilygs didžiosioms super, supervalstybėms. Šie teiginiai vis dar teisingi. Tačiau iššūkis yra didelis kaip niekada. Mes esame, mes dirbame kartu ir esame pasinėrę į savo darbą. Reikėtų kalbėti atvirai. Mes daug kalbame apie bendrąją strategiją, apie bendrą išorės politiką, tačiau yra kai kurios valstybės narės yra linkusios kartais veikti vienos, pasirinkusios e, Europos strateginius partnerius. Maničiau, kad mums reikėtų šias tendencijas vertinti ateities perspektyvoje. Jeigu tokios tendencijos išsilaikys, tai net didžiausios ES valstybės narės turės e, už tai atsakyti. Ir Vokietija, Vokietijos pasaulinis BVP sumažės nuo 4 procentų iki 2 procentų per mažiau nei 50 metų. O didysis trejetas, didžiojo trejeto BVP sudarys tik 6 procentus. Ir tai bus pusė nei yra dabar. Ir planuojama, kad iki 2050-ųjų nei viena nacionalinė ES valstybė nepateks į didžiausių jų šalių dešimtuką pasaulyje. Taigi mes turime 500 milijonų piliečių ir dvi, sudarome 25 procentus pasaulinio BVP. Ir esame stiprūs. Karlas kalbėjo apie tą programinę įrangą, minkštąją dalį, ką mes norime pasiekti. Manyčiau, kad ir mūsų ta e, techninė įranga dar ne visiškai parengta, kad galėtume atliepti iššūkius pavyzdžiui, mūsų vyriausioji įgaliotinė. Ji yra Europos komisijos pirmininko pavaduotoja ir ji turėtų vadovauti šiai grupiai, šiam darbui ir komisijos nariams, kad būtų galima išskleisti tuos privalumus. Ir tai yra ne tik diplomatija, bet diplomatija, kuri remiasi ištekliais. O išteklius sudaro vystomoji dalis. Ir tikriausiai yra ir kita grupė. Ir, ir diplomatija gali remtis galimų jėgos panaudojimu. Praeisiais metais Katrin Ashton davė įsakymą Europos uh, karinėms pajėgoms e, prieš priešus naudoti mirtinus ginklus prieš piratus Somalija. Mes tai atlikome ir mums pasisekė. Dabar Somalio pakrantėse piratavimas sumažėjo 70 procentų. Tai yra didžiulė Europos sėkmė. Na, o dabar norėčiau sudėti kitur akcentus, nei kalbėjo Karlas. Nes mes turime kalbėti apie pasaulinę jėgos išsidėstymą. Mes Tačiau visų svarbiausia mums kalbėti ne apie Aziją, bet apie kaimininės valstybės, nes būtent kaimininėse valstybėse mūsų įtaka yra didžiausia. Ir mūsų turtas, ir mūsų tie minkštieji gebėjimai, uh, padedam jiems sieti save su mumis. Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu mums nepavyks e, plėsti kaiminystės politikos, tai mums nepavyks ir kitose srityse. Būtent todėl manau, kad ne 1914 metų šimtosios metinės apspręs mūsų ateitį, bet šie metai. Nes tai yra geopolitinės rytų kaimininių valstybių orientacijos metai. Ir rytuose yra Europos kaimynų, tai yra šalis, kurios norėtų artimiau bendradarbiauti su ES. Ir šiais metais vyks Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimas ES rytų partnerystės klausimo. Ir tai galėtų būti toks aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame būtų galima rasti naujų išeities taškų rytų partnerystės plėtojimui. Ir tai galėtų būti rytų partnerystės sėkmės pradžia. Įsivaizduoju, kad lapkričio mėnesį E, per įvyksintį susitikimą Ukraina pasirašys asocijuotą į susitarimą ir gal net trys rytų partnerystės šalis baigs dėrybas ir galbūt net inicijuos e, pas... parafuos asociacijos susitarimus. Ir bus kalbama apie laisvosios prekybos rytis ir tos šalys įsipareigos įgyvendinti 60 procentų Europos teisino savo teisinėse sistemose. Ir būtent taip aš suprantu Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo sėkmę. Bet yra ir kita alternatyva. Gali nutikti taip, kad šios šalys links prie integracijos proceso prisijungs prie konkuruojančių šalių. Ir jeigu mes parodysime, kad Europa vis dar gali pritraukti kitas šalis. Ir Europa yra tokia šalis, prie kurios nori siekia šlėtis kitos šalys tai mes ir įtvirtinsime tą minkštąją, programinę savo gebėjimų dalį. E, aš esu buvęs gynybos ministras, kolega Karlas yra buvęs ministras pirmininkas. Ir mes kalbame apie tas strategijas, kurios turi praktinės pasiekmes. Tai ne tik koncepciniai dokumentai. Gynybos rytyje e, mes dabar atliekame išlaidų peržiūrą. Ir aš tikiuosi, kad mūsų strategija padės mums ne tik pasiekti sutarimo dėl politikos, bet ir dėl išlaidų. Nes labai dažnai yra netitikimas tarp to, ką mes sakome, ką rašome ir ten, kur leidžiame savo lėšas. Taigi tikiuosi, kad ši strategija taip pat apibrieš e, tai, kaip galėtume sustiprinti savo techninę dalį ir kaip galėtume suderinti savo ambicijas su prioritetų nustatymu ir aš kalbu apie išlaidų prioritetus. Jeigu sakome, kad Šiaurės Afrika yra prioritetas, kalbant apie kaiminystės stabilizavimą, iš tikrųjų taip ir yra, nes ten vyksta krizės, tai, tai turi atsispindėti ir e, mūsų išteklių paskirstime. Ir bijau, kad tai reikėtų daryti kitų regionų sąskaitą. Ir tai yra sudėtinga tikrovė ir kai kurioms valstybėms narėms e, gali būti sunku, nes joms gali atrodyti, kad istoriškai atsakingos už kitas teritorijas. Tačiau žvelgime į tai realiai ir tegul mūsų išlaidos atitinka deklaruojamą politiką kad tradiciškai ne, nejudėtume įprastą linkme. Ir aš tikiuosi, kad komisija įveiks šį šį iššūkį ir kad mūsų strategija bus veiksminga. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Misiroli. Galbūt jūs galite pateikti tik kelias pastabas, gal galite kalbėti truputį trumpiau negu kad kalbėjo ministrai. Na, aš tikrai pasistengsiu, labai ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad mane pakvietėte čia pasisakyti. Na, mano e, užduotis yra kiek labiau ribota. Jūs kalbėjote apie tai, kaip ES gyvendina užsienio politikos strategiją. Leiskite man pradėti nuo bendro pobūdžio pastabų. Jeigu jūs pažvelgtumėte atgal, uh, kaip vyko Europos integracija pastaraisiais 20-30 metų, tai pastebėtumėte, kad pačios sėkmingiausios strategijos e, niekada nebuvo pristatomos kaip po tokios. Tarkim, plėtra. Viskas prasidėjo nuo labai trumpo stripsnelio Romos sutartyje e, bendroji e, rinka. Vėlgi, jos pradžia buvo žaliojoje knygoje, paskui buvo imtasi teisinių veiksmų. Toliau Šengeno erdvė. Vėlgi, tai buvo iš pradžių mažos apriepties projektas, o paskui visą tai labai pasiteisino ir tai turėjo didžiulį poveikį mūsų išorės santykiams ir užsienio politikai. Dėl to ES tapo patraukli, ji tapo tokia, kokia yra dabar. Uh, kalbant apie užsienio politiką, buvo naudojamos kitokios priemonės ir instrumentai. Viena iš sričių, kur vis dėlto reikėtų strategijos, yra užsienio politika. Ir tiesą sakant, čia ES um, veiksmai gana įvairūs. Aš atsimenu, kaip anksčiau vyko dėrybos, tarkim, 97 metų Amsterdamo strat, e, sutartis numatė e, bendrausienio saugumo politiką. Taip pat e, buvo imtasi bendrų veiksmų. Po to, kai įsigaliojo Amsterdamo strate... E, sutartis 99 metais buvo sukurta strategija e, Rusijos, Ukrainos ir viduržėme regiono e, atžvilgių. Buvo nuspręsta atsisakyti strategijos dėl Balkano šalių. Buvo, po to, kai prabėgo porą metų, aukščiausias įgaliotinis Xavier Solana E, pakritikavo tokias strategijas, jų e, kūrimą, sakė, kad reikia mokytis iš e, praeities, sakė, kad tokios strategijos net nešė jokios papildomos naudos, nes tai jau buvo pasitvirtinusi anksčiau politika. Čia galiu paminėti ir stabilumo paktą, stabilumo ir asociacijos sustarimus su Balkanų šalimis. Tai tos strategijos buvo tiesiog deklaracinio pobūdžio tekstai, kurie neturėjo kažkokio didesnio poveikio ES. Vyko diskusijos e, ir dėrybos e, vadovaujantis vadinamojo e, kalėdų eglu, vadinamojo kalėdų eglutės principų, kai tiesiog buvo pasirenkami kai kurie aspektai, bet nebuvo sutelktas dėmesys į strateginius, pagrindinius strateginius interesus. Taip pat nebuvo apibriežti būdai, kaip spręsti nesutarimus su užsienio šalimis. Na ir paskui, kuriant naują strategiją, 2003 metų strategiją buvo nuspręsta pasirinkti kitokį požiūrį. Liktol ES niekuomet netlikdavo jokio grėsmių vertinimo. Taip pat nebuvo ir komitologijos procedūros, vyko centralizuotas a, procesas. Buvo aptarti tikslai, a, prioritetai. Kai kuriais atvejais buvo skirtumų su partnerių nuomonėmis, pavyzdžiui, su JAF nuomonė. Taip pat e, turiu pasakyti, kad buvo atsižvelgta e, į specialias aplinkybės ir taip pat buvo galvota apie veiksmų planą tam, kad e, strategija virstų veiksmais. Vėliau 2007-2008 metais įvyko saugumo strategijos peržiūra ir tuomet buvo uh, aiškinamasi, kokių problemų kilo. Gyvendinant procedūras galiausiai buvo pateikta ataskaita dėl e, to, kaip buvo įgyventinta strategija. Ten buvo puikiai išnagrinėtos kylančios grėsmės, bet vėlgi kažkaip nelabai gerai buvo atsižvelgta į prioritetus. Ir taip pat e, nebuvo labai stengtasi suderinti įvairias valstybių pozicijas. Uh, Vėliau um, pradėjome kalbėti ir apie strateginės partnerystės. Jos dar buvo gana bendro pobūdžio ir vis dėlto vėlgi nebuvo labai koncentruojamasi į strateginius konkrečius prioritetus. Dabar noriu paminėti ir 26 straipsnį, pagal kurį e, taryba turėtų apibriežti ES strateginius interesus. Kokias būtų galima padaryti išvadas? Na, iš tikrųjų labai sunku būtų padaryti kokias nors baigiamasias išvadas. Galbūt pasakysiu štai ką. Šiuo metu e, labiausiai pasiteisino uh, e, lankščios strategijos. Dar viena pastaba. Uh, Labai sunku kurti strategijas. Iš tikrųjų, labai sunku atsižvelgti į įvairias pozicijas, įvairias nuomonės. Viena vertus, reikia kodifikuoti status quo dabartinę situaciją, taip pat kylančias rizikas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybės, bet e, gali kilti ir e, rizika, kad radikaliai pasikeis status quo. Tarkim, 2002 metais buvo radikalių pokyčių ir, tarkim, ir vėliau 2011 metais reikėjo atsižvelgti radikalius pokyčius. Tai tikrai nėra taip lengva, nes ES reikia bandyti suderinti skirtingus požiūrius. Dėl strateginio mąstymo tai yra esminis dalykas. Ypač jeigu yra remamasi e, įprastinė tendencijų stebėsena prieš kuriant strategiją. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kuris nuolat keičiasi, mūsų kaimynai taip pat keičiasi. E, po 2003 ar 2008 metų įvyko daug pokyčių. Taip pat e, E, mes turime bendrauti ir su mūsų kaiminių kaimynais, tarkim, Afganistanu, Maliu. Europos Sąjunga savo ruoštų taip pat e, susiduria su tokia problema kaip išteklių mažėjimas. Finansinių išteklių mažėjimas, tarkim, dėl finansinės krizės, taip pat e, mums dabar kyla problemų ir dėl biudžeto, taip pat ir biudžeto įgyvendinimo. Taip pat mažėja ir politinių išteklių. Mes dabar esame labiau susiskaldę negu kad prieš porą metų. Ir tai taip pat įtakoja ES galimybės ir gebėjimus veikti. Taip pat ES susiduria ir su vis uh, um, labiau didėjančiais išoriniais iššūkiais. Ir dabar tikrai reikėtų persvarstyti mūsų e, prioritetus, e, suderinti išteklius su poreikiais ir poreikius su ištekliais. Dėl to e, reikia padiskutuoti apie mūsų globalius strateginius interesus ir būdus, kaip juos pasiekti. Ir čia aš visiškai pritariu tam, ką pasakė anksčiau kalbėję kolegos. Iš tikrųjų, pats procesas yra nemažiau svarbus negu kad produktas Be abejo, svarbus ir pats procesas, ir pačios diskusijos. Ačiū pirmininkė. If, uh... ask... Labai daug kas nori pasisakyti. Ir pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Kiš. Aš nežinau, ar jūs esate Lenkijos senato ar Europos parlamento narys. E, dėkoju, nebejoju, kad dabartinis strateginis kontekstas reikalauja to, kad ES pajėgumai būtų sustiprinti strateginę prasme, taip pat e, politikos priemonių prasme, o saugumas e, vaidina labai svarbu vaidmenį šiame procese. Po to, kai buvo patvirtinta Europos saugimo strategija, įvyko daugybė uh, rimtų pokyčių globalioje saugumo erdvėje. Ir norėčiau dabar paminėti tris svarbiausius veiksnius e, susijusius su tuo, apie e, ką kalbėjo Karlas Biltas ir Jaroslav Sikorski. Pirmiausia, tarptautinių galių naujų kilimas e, - Kinija, Indija, Rusija. Šios veikėjos labai aiškiai nori vaidinti kur kas svarbesnį vaidmenį tarptautiniuose santykiuose. Antras dalykas dinamiška situacija pietinėje kaiminystėje e, Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose konkrečiai. E, vyko taip vadinamas arabų pavasaris, tikėjomės, e, kad regionas taps labiau demokratiškesnis, stabilesnis, bet, kaip matome, pasiteisino prasčiausias scenarius - stiprėja radikalizmas, susipriešinimas tų šalių su vakarų pasauliu. Kitas klausimas - rytų kaiminystė. Taip pat ten nėra taip stabilu, kaip kad tikėjomės. Ir matome, kad kelias link demokratijos stabilumo e, vyksta, bet nėra garantuotas, nežiūrint ženklios pažangos. E, toliau jav saugumo politika, pokyčiai, e, akcentas e, nukrypo nuo Europos, link Azijos, Ramiojo vandenino e, regiono. Mums reikia uh, stiprinti bendrąją saugumo ir gynybos politiką, reikia strateginio dokumento, bent jau reikia peržiūrėti Europos uh, saugumo strategiją patvirtintą 2003 metais. Norėčiau paminėti keturis ar penkis veiksnius, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Pirmiausia, Europa turėtų būti ne saugumo vartotoja, bet viena iš teikėjų Taip pat turėtume pagalvoti, kaip pasitelkti visas priemonės, kurias turime ir kurios buvo įvestos e, su Lisabonos sutartimi. Antras dalykas - parama e, demokratiniams pokyčiams vakarų e, Balkanuose, siekiant, kad šis regionas integruotųsi į euroatlantinės struktūras. E, labiau e, integracinis požiūris, ne saugumu pagristas požiūris turėtų būti. Toliau nuoseklus e, dalyvavimas Afrikoje, parengiant įvairias priemonės, vystomas bendarbiavimas, saugumo reforma, teisinės valstybės kūrimas, geros valdysenos principų dėgymas ir galiausiai mūsų prievalė stiprinti saugumo partnerystę su rytų Europos rytų kaiminystės šalimis ir pietų Kaukazo valstybėmis. E, mes turime labai akilai stebėti tai, kas vyksta Grūzijoje, Armenijoje, Azerbaidžiane. Tose šalyse. Ačiū. Panka. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Ponas Salafranka, labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti mūsų svečiams, kurie labai įdomiai pristatė savo mintis, pristatė savo darbus e, Europos globaliosios strategijos kūrimo srityje. Manau, kad mums labai svarbu labai aiškiai išanalizuoti realybę, apie ką labai aiškiai kalbėjo ministras Sikorskis. Niekas nebejoja, kad mes išgyvename vieną iš giliausių krizių nuo ES įkūrimo pradžios. Tačiau manau, kad pesimistų prognozijas taip pat nepasiteisino. ES tebe veikia, euras tebe egzistuoja ir mes gyvename taiko stabilumo laikotarpiu ir e, savo istoriją išgyvename ilgiausią taikos ir stabilumo laikotarpį. E, ponas Sikorskis sakė, kad ES gyvena 500 E, milijonų žmonių, 300 milijonų naudojasi tą pačią valiutą, mes esame didžiausi eksportuotojai, importuotojai, taip pat didžiausi e, vystamosios pagalbos tiekėjai. Analitikai sako, kad tai, kas vyksta dabar, yra galių pokytis e, iš vakarų į rytus. Jungtinės valstijos praranda galę, Europa taip pat manau, kad jeigu pažiūrėsime į BVP, Europos ir, ir ja, visi žino, koks yra rezultatas. Ir dar norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Biltas. E, tyrimų centrų atliekamas darbas. Ir e, žinome, kad vienas iš tokių centrų žiūrėjo įvairius veiksnius, kurie įtakoja įvairius poveikius, kurie turi įtakos. JAV turi daugiau tris kartus negu Prancūzija, Vokietija, Junknė karalystė ir Kinija. Taip pat Japonija ir Rusija. Kai jau kalbėsime apie e, mažesnės vidutinio dydžio ES valstybės ir E, BRICS taip vadinamų šalių grupės įtaka. Austrijoje yra daugiau imigrantų negu Brazilijoje, Danijoje paslaugų sektorius platesnis negu Rusijoje, Slovenija. E, e, sporto pasiekimų yra du kart daugiau pasiekiusi negu Indija. Luksemburgas teikia daugiau pagalbos pabėgėliams negu Kinija. Taigi, jeigu tie duomenys būtų e, pritaikyti, paskaičiuoti pagal didesnės šalis, tai paaiškės, kad ES tebe turi svorio, tačiau mes turime problemų su tuo, ką darome. Ir turime užtikrinti, kad mes e, pag, savo svorio kategorijoje tarptautiniu mastu kovotume ir e, viduje. Vakar Ponas Danžan pirmininkavo saugumo ir gynybos pakomitečio posėdžiui, kalbėjome apie mūsų veiksmų trūkumus. Aišku, mes biudžetu negalime lyginti su JAV. Bet 1,8 kareiviai yra dislokuota mūsų daugiau negu JAV kareivių. Ir turime daryti išvadas iš to, kas vyko, pavyzdžiui, Libijoje. Norėčiau abiems ministrams pateikti klausimą. Jūs dalyvaujate užsienio reikalų tarybos darbė ES, yra vertinama išorės veiksmų tarnyba parlamente ponas Brokas ir ponas Gualtieri rengė pranešimą šiuo klausimu. Norėčiau jūsų paklausti, kokius pokyčius reikėtų įdėkti tam, kad užtikrintume, jog Europos Sąjunga netaptų e, kažkokiu pamirštą teritoriją tarptautiniu mastu. kad e, netaptų neaktuale, nebūtų tarp pirmaujančių šalių priimančių sprendimus manau, turėtume pirmiausia pagalvoti apie mūsų kaiminystės politiką, pietinę, rytinę ir pažiūrėti, ko trūksta. Taip pat, e, kalbėdami apie daugiametę finansinę programą, pastebėjome, kad viena iš biudžeto dalių, kuri didėja, yra e, e, gynybai skirtos lėšos 3 procentais didėja, bet tarptautiniu mastu mes E, vis dar sunkiai sugebėjom kalbėti vienu balsu jungtinėse tautose, taip yra mes esame pasidalyję ir UNESCO, e, taip pat ne vienodai kalbame dėl konfliktų kitose pasaulio dalyse. Kaip galime užtikrinti, kad būtume veiksmingesni, pasteldami turimus mechanizmus, kurie atsirado su Lisabono sutartimi, kad galėtume tapti svarbus tarptautiniu mastu. Ministrė Bilt Ministras Viltas ir ministras Sikorskis, Sikorskis tarptautiniu mastu yra labai aktyvūs, jie dirba taryboje, jie turi vaizduotę, jie reiškia iniciatyvas ir jie, mano nuomonė, turi pakankamai patirties, kad galėtų e, padėti ES siekti pažangos. Um, uh, thank... Ponas Geits. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems už labai įdomius pristatymus. Uh, Ir norėčiau paminėti tai, ką minėjo ministras Sikorskis. Jis kalbėjo apie pasaulio priekybos statistiką, o aš norėčiau pakalbėti apie išlaidas NATO, tas išlaidas, kurios skirtos gynybai. Ir pastebime, kad JAV anksčiau sudarydavo 50 procentų visų išlaidų, o dabar 75 procentus išlaidų. O mes, europiečiai, e, turime labai rimtai į tai atsižvelgti kaip mes žvelgiame į tu, tą, savo, tą savo minkštasias pajėgas. Ar mes norėtume būti patys svarbiausiai rameno, ram, ramiojo vandenino regione? Ar tai reiškia, kad dėl esamų problemų mes drastiškai sumažinsime savo išlaidas gynybai? Ar kaip europiečiai sakysime, gerai, elgsimės kaip elgiamės, ar sakysime, kad mums reikia ne tik tų minkštųjų galių, bet ir tos techninės įrangos, kad galėtume padaryti viską, kas būtina. Ar tai būtų Libijoje, ar tai būtų vidiniai politiniai susiskaidimai, ar kalbėtume apie nuolatinio stabilumo užtikrinimą. Uh, ir tikėkimės, kad būtų sudaryti politiniai susitarimai Bosnijoje ir Hercegovinoje, kad ES galėtų plėstis į visus vakarų Balkanus. Ir suprantama, yra klausimų, yra neiškumų dėl pasienio, mes kalbėjome apie rytų partnerystę ir yra tokių šalių kurių santykiai vienos su kita yra labai sudėtingi. Ir mes europiečiai e, mums gali prireikti užtikrinti stabilumą ar siūsti sebėsenos pajėgas tose neramiose vietose. Ar mes turėsime tų priemonių, ar mes turėsime žmonių, kurie būtų pasirengę žūti, ar mes užtikrinsime stabilumą. Ir suprantama buvo paminėta ir pokyčiai Šiaurės Afrikoje, ir buvo paminėtas arabų pavasaris ar arabų žiema, kad ir kaip bevadintume. Kartais mes per daug optimistiški, juk mums prireikia dešimtmečių, amžių, kad pasiektume to, ką turime dabar. Ar mes tikėsimės, kad tos šalis, kurios niekada nepažino demokratijos per labai trumpą laikotarpį, galės fantastiškai neįtikėtinai pasikeisti? E, na, kodėl tokioms šalims kaip Egiptui arba kitoms Šiaurės Afrikos šalims e, užtektų trumpesnio laikotarpio nei tokiam šalims kaip Lenkijai, kuri turėjo labai aiškų tikslą, labai aiškę orientaciją į vakarus. O Šiaurės Afrikoje yra dar daugybė ir kitų problemų. Taigi e, e, mūsų laukia sunkus laikotarpis. Mums reikia kalbėti, ką konkrečiai galime padaryti. Ir štai paskutinis svarbus dalykas NATO ir ES bendradarbiavimas. Šioje srityje problemų yra dėl Turkijos, Kipro, dėl kitų klausimų ir mums reikia išspręsti tuos klausimus, jeigu norime turėti veiksmingą saugumo ir gynybos politiką. Thank you. Mr. Min... Ačiū. Pone Bilt. Ir kalbant apie pasaulio ir Europos negebėjimą e, apsaugoti, išvengti tam tikrų problemų, e, dabar kalbant apie saugumo taikos pajėgas, krizės valdymus, mums reikia, kad saugumo taryba būtų patikima ir būtent todėl reikalinga e, Europos taryboje ES nuolatinio atstovo pareigybė. Ir norėčiau paklausti, kodėl Švedija nepalaikė ICC ir visų tų, kurie, yra, kurie dalyvavo nusikaltimuose. Pone Sikorski, jūs minėjote tas grupuotės ir jos yra, jos buvo paminėtos Lisabono sutartyje ir vyriausiai galiotinė yra komisijos vicepirmininkė ir ji turi užtikrinti, kad komisija ir kad įvairios rytys ir priekyba ir vystimasis ir energetika veiktų mūsų saugumo politikos tikslu. Afrikoje yra daugiau nei interesai, tai yra mūsų saugumas, kuriam iškilė, iškilusi grėsmė. Ir todėl argi nekeista, kad mūsų ministrai negali susitarti netgi dėl bendro finansavimo klausimo, dėl bendrosios ir užsienio ir saugumo gynybos politikos malyje. Ir ir paramos civilinėms misijoms, argi nekeista, kad taryba patvirtino visai neambicingą biudžetą dėl mūsų išorės veiksmų. Ir tai yra netinkamas ženklas ne tik ES piliečiams, bet ir visam likusiam pasauliui. Pone Misirolė, argi mes kalbame ne tik apie gynybos interesų apsaugą. Strategijoje nuostatų daug, bet reikalinga politinė lyderystė ir reikia, kad komisija dirbtų e, įgyvendindama Europos interesus, o ne tik vykdytų įsakymus. Argi mums nereikia viduje pirmiausia susitvarkyti, kad galėtume pakeisti visą likusį pasaulį? Now the floor has uh, Mr. Savage. Dabar suteiksiu žodį ponui Savage. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau. Galbūt aš dabar nekomentuosiu to, ką sakė ponas Sikorski apie švelnesias priemonės ir griežtasias priemonės. O gal vis dėlto jūs man galėtumėte patikslinti, ką tai reiškia? Amžiaus pabaigoje labai buvo pastebima, kad visuomenė sensta. Tarkim, rytų Europoje arba e, pietričių Azijoje taip pat pasikeitė darbo jėgos sudėtis. Labiausiai išsivyščiusiose šalise gyventojų skaičius mažėjo 40-60 procentų. Na ir tai iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Populiacija e, mažėja beveik visame išsivyšiusiame pasaulyje ir dėl to kyla pavojus e, pasaulinė ekonomikai, o taip pat ir, ekonom... ir e, politiniam stabilumui. Na, o tarkim, Rusijoje demografiniai pokyčiai yra kitokie, pastebima tam tikra demografinė spiralė. Jeigu mes kalbame apie ateities strategiją, tai manau, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir demografinius pokyčius. Jeigu to nepadarysime, tai tuomet, ko gero, teks labai nusivilti, kad mūsų to švelniosios priemonės nepasiteisins. Ir turiu dar vieną pastabą. Man atrodo, kad nėra prasminga galvoti, apie Europą kaip superjėgą, kai um, išlaidos kariniams reikmėms sudaro mažiau negu kad 1 procentą BVP visose valstybėse narėse. Dėl to mes ir sukūrėme tokį terminą kaip švelniosios priemonės, norėdami užmaskuoti tą faktą, kad ES yra silpna karinė prasme. Jeigu ES nori e, būti, e, imtis kažkokių veiksmų už savo sienų, tai galbūt reikėtų galvoti apie ekonominius veiksmus. Ačiū. Merci, monsieur le président. Euh, sans... Dėkuoju, prie, e, ponas pirmininkė. Labai nuoširdžiai norėčiau pritarti tiems, toms mintims, kurios būtų, buvo išsakytos. Mūsų mūsų gal diskusijos labai pro, prozaiškos, bet Ana Gomeš sakė, kad jau daugybė dalykų egzistuoja, pirmiausia, Lisabono sutartyje, susitarimuose, kurie yra patvirtinti tarybos e, pagrindiniai tikslai, pavyzdžiui, labai ambicingi tikslai, e, kovos grupės, bet mes nepasitelkėme tais dalykais. Turime priemonių, turime ambicijų, mechanizmų, E, institucijų. Turime visą tai. Bet e, labai trūksta nuseklios politinės valios, konsensusų pagristos, kad visi tie dalykai galėtų būti panaudoti. E, ir dabar norėčiau pasakyti štai, ką mane visuomet e, stebina, kai matau, kad E, visuomet, kas pusmetį vyksta neformalus gynybos ministrų e, susitarimas, bet dalyvauja mažiau kaip trešdalis ministrų. Ir dabar e, mes veikėme Malyje, visos valstybės narės išreiškė savo pritarimą veiksmams Malyje, bet mažiau kaip pusė ministrų atvyko į atitinkamą susitikimą, kur buvo svarstomas Malio klausimas. Kai kalbame apie politinę valią, tai reikia apie tai galvoti. Aš suprantu, kad darbo tvarkė yra visų įtempta, bet reikia pagalvoti ir apie piliečius. Labai gerai, kad jie nemato lankytojų sąrašo. Nes e, ne, reikia ne tik tai diskutuoti tam tikrais klausimais susirin, susirinkus, bet ir priimti labai svarbius sprendimus, kurie susijęs su mūsų saugumu užsienio politika. Aš nenorėčiau, aišku, nieko konkrečiai įvardyti, bet e, pasakysiu, kad mes nebegalime apsimesti, kad gynybos ir saugumo politiką reikia kas pusmetį atnaujinti ir kiekvienais metais, kad reikia diskutuoti. Mes turime daugybę priemonių ir reikia tik tai politinės valios, kad tos visos priemonės galėtų funkcionuoti. Valstybės narės ministrai taip pat yra atsakingi už tai, ne tik Europos Sąjunga. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė senatorius Klyf, taip pat pritariu ir pono Salafranko statistiniams duomenims. Keletas parlamento narių iškelia klausimus dėl galimybių gynybos rytyje, ypač jeigu mes lygintumėme save su JAV. Na, man atrodo, kad viskas yra blogiau negu kad jūs sakote, nes uh, mes išleidžiame tik maždaug trečdalį to, ką JAF išleidžia kariniams reikmėms. Man atrodo, kad būtų išties gerai, jeigu mes turėtumėm bent trečdalį JAF galimybių finansavimo srityje, bet jeigu pažvelgtumėm į e, tai, kokie yra mūsų išlaidų karinėje srityje rezultatai, tai viskas dar blogiau. E, kažkas sakė, kad yra 1,8 milijono e, kareivių, tačiau tik tais 5-6 procentai iš jų gali būti dislokuojami. Tarkim, e, JAV yra 50 e, įvairių štabų, tarkim, jūrų štabai, kari, sausumos štabai ir visiškai kitaip yra panaudojamos lėšos kitokiu mastu. Taigi mano pasiūlymas jums būtų štai koks. Bent jau pradedant naujas programas, tarkim, neginkluotose pajėgose, atsiprašau, naudojant e, tokią įrangą, kuriai nereikalingas, e, naudojant nepilotuojamą įrangą, Galbūt reikėtų vykdyti bendrus viešuosius pirkimus ir tokiu būdu būtent galėtumėm geriau panaudoti ES e, mokėtojų pinigus. Reikia kolektyvinių bendrų veiksmų, bet tam visų pirma reikia politinės valios. Bet to politinė valia ne visą laiką yra. Mes tiesiog kalbame, kad reikia imtis bendrų veiksmų, bet kai iš tikrųjų reikia priimti sprendimą, dažnai nacionaliniai interesai nugali. Jie nusveria visuotinius europinius interesus. Dabar dėl atstovavimo tarptautiniuose organizacijose. Pane Gomes kalbėjo apie e, saugumo tarybos e, restruktūrizaciją, reformą. Man atrodo, kad iš tikrųjų apie tą problemą reikia kalbėti. Uh, Lenkija e, paremė Vokietijos poziciją prieš porą metų, o būtent, kad e, reikia sukurti nuolatinę ES atstovybę vietą e, saugumo taryboje jungtinėse tautose. Bet vis dėlto nėra politinės valios ir tai yra problema. Uh, yra įvairios, įvairūs jungtinių tautų organai ar organizacijos, kur mes turėtumėm daugiau galios, jeigu būtumėm e, atstovaujami kartu. Paklauskime savęs, ar tarpsime e, stipresni ar silpnesni, jeigu mus e, pasaulio priekybos organizacija, tarkim, atstovaus vien tik tais atstovauja Europos komisija. Na ir man atrodo, kad tokia logika reikėtų vadovautis ir visose kitose organizacijose. Dabar krizės laikais mes gal, galėtumėm staupyti tiesiog milijardus, jeigu uh, atskirai nedalyvautumėm kaip valstybės narės kai kuriuose jungtinių tautų organizacijose. Mes būtumėm žymiai įtakingesni, jeigu būtumėm atstovaujami um, kartu tai yra tarsi testas, ar mes iš tikrųjų norime veikti kartu, ar tik kalbame apie tai. Na, nežinau, ar galiu optimistiškai tikėtis, kad tokį testą mes išlaikysime. Aš pritariu ponui Geips. Iš tikrųjų, uh, dar nebaigti darbai Balkanuose. Taip pat ir Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose, Kaukaze. Aš bijau, kad gynybos rytyje mes galime pakartoti tai, ką jau padarėme ir kas turėjo e, labai skaudžių pasiekmių pinigų srityje. Mes e, žinome, kad tikrai uh, ne vieną kartą, 60 kartų buvo pažeistas stabilumo raugimo paktas. Mes institucinė prasme nesame pasiruošę kovoti su pakto pažeidimo pasiekmėmis, mes neturime tinkamų mechanizmų ir žinome, kokie yra rezultatai. Didžiulė krizė. Na, o gynybos rytyje krizė gali ištikti taip pat netikėtai kaip finansinė krizė ir ji bus dar rimtesnė. Uh, Ir vėlgi mes nepasiruošę, nes, nes mes viską tiesiog perdodame kitiems. Taigi mes dar irgi nesame e, pasimokę e, iš savo neveiklumo e, Balkanų regione praėjusiame amžiuje, praėjusio amžiaus pabaigoje, paskutinėme dešimtmetyje. Ir taip aš pasisakyčiau už geresnį bendradarbiavimą tarp ES ir jungtinių tautų. Žmonės miršta, nes dvi e, didžiausios organizacijos viena kitai negali padėti. Uh, Yra ir Afganistano pavyzdys. Tarkim, prieš porą metų, man atrodo, kad būtų buvę gerai nusiųsti penkis, penkias laikinas ES atkūrimo komandas į kelias Afganistano provincijas. į, tarkim, Afganistano pietus. Ir mes iš tikrųjų uh, E, galėjome e, e, įtakoti teigiamą prasme tą karinį konfliktą, dėl kurio žmonės mirė. Dabar, tarkim, Kipro pavyzdys, artėja uh, Kipre rinkimai ir laikykime uh, kumščius, kad nauja Kipro vyriausybė uh, E, sugebės rasti sprendimą, nes dabartinė stacija status quo yra visiškai neprimtina. Um, we... Pone Gomeš sakė, kad negalime susitarti dėl bendro finansavimo malį. Aš nelabai supratau, ką jūs turite galvoje, nes neprisimenu dabar konkrečių duomenų, bet uh, atrodo, kad 50 milijonų Afrikos pajėgoms buvo numatyta ir maždaug 200 milijonų vystomoji pagalba. Jūs tikriausiai turite galvoje ES operacijos finansavimą. A, taip, supratau. Manau, kad e, turėtume daugiau turėti bendro finansavimo, ne mažiau, nebeturėtume kartoti klaidų. E, NATO sistema turi e, spragų trūkumų. NATO buvo įkurta po E, karo ir tada nebuvo taip aktualu kaštai. Bet e, dabar situacija yra atvirkštinė. Kaštai išlaidos labai svarbu. Ir mes neturėtume dabar e, dirbti taip, kad tie, kurie dalyvauja misijoje, turėtų daugiausiai ir mokėti, o tie, kurie nedalyvauja, taupytų. Reikėtų priešingai daryti. Tačiau reikia tam politinės valios ponas Sevi yra visiškai teisus dėl e, to, kad gyventojų skaičius labai keisis, kai kas sako, kad demografija yra likimas. Ir kas kelia didžiausią susirūpinimą? Tai, kad turime labai nedaug priemonių, kuriomis galime ką nors pakeisti. Žmonės, apie kuriuos kalbate, jau yra gimę. o priemonių, ką nors pakeisti, nebėra, kadangi nebėra, e, jau tam tikros kartos nebegali turėti vaikų. Daug ką mes galime padaryti su imigracija, migracija, bet tai taip pat susijęs su ilgalaikėmis e, išlaidomis kaštais ir tai yra politiškai sudėtingi klausimai. Manau, kad mes abu sakėme, jog tai yra labai rimtas argumentas, dėl ko turime eiti iš vien. Taip pat pritariu tam, kad iš tiesų sutartyse yra daug priemonių, kurios leistų mums kur kas daugiau padaryti. Tikras išbandymas, atvirai sakau, yra toks. Didžiosios valstybės narės nori pasitelkti tas priemonės, kad, kad norėtų didžiosios valstybės e, panaudoti tai, kas numatyta. Ačiū. Pone Gomeš, kai kalbame apie politinę lyderystę, tai analitikai turi užsičiaupti, politikai ir išrinkti parlamento nariai turi kalbėti, nes tai susijęs su legitimumo ir piliečių įgaliojimų dalykais, į kuriuos reikės žvelgti. Jeigu pasižiūrėsime į praeitus, tarkim, ketverius metus, tai matysime, kad piliečiai nedaug prašė kur kas veiksmingiau veikti užsienio politikos srityje. E, Dešimtajam dešimtmetyje vis buvo sakoma, tarsi mantra, kad tuoj mums reikia kažko, kažką daryti, daryti daugiau, bet dabar negirdime to reikalavimo Europos Sąjungoje. Ir uh, Aš sakiau anksčiau, kad vadovų taryba taip pat turi e, veikti ir e, apsispręsti dėl veiksmų. Jeigu pasižiūrėsime į praeitų dešimties, penkiolikos vadovų tarybos susikimų, tai užsienio politika e, nelabai buvo svarstoma, nes lyderiai užsėmė kitais dalykais, taip sakant. Ir aišku, yra tam tikrų priemonių, kurios yra mm, sutiktos palankiai visoje Europos Sąjungoje, bet e, pagal Lisabono sutartį į vadovo ne visuomet prie stalo kviečiami užsienio reikalų ministrai į diskusijas, ne į visus aukščiausio lygio susitikimus. Taigi e, yra mm, daug lūkesčių siema su būsima Europos vadovų taryba gynybos klausimas, kuri bus skirta daug e, ką reikia mums nuspręsti. Pirmiausia, mes turime apsispręsti, ką šioje srityje turime e, daryti kaip Europos Sąjunga ir e, kaip turime dirbti šioje srityje su partneriais NATO, JAV. Pavyzdžiui, Malio atveju mūsų natūralus partneris yra Afrikos Sąjunga. Turime žiūrėti gynybos, karinius dalykus atsietai. Reikia mums iš visą apinamančio nuoseklaus požiūrių ir galvoti apie mūsų papildomą vertę. Reikėtų e, akcentuoti ne tik institucijas, politinę valią, bet ir pasirengimą. Turime būti pasirengę. Ir kai, e, pavyzdžiui, pasireiškia politinė valia, galime pastelti atitinkamą starties straipsnį, bet turime būti pasirengę e, karinę prasme, e, pajėgumų prasme, bet ir švelniųjų galių prasme. Ačiū. Toliau žodis ponai Pala. Pirmininkas atsiprašo žodis ponui Bilt. E, norėčiau tik pritarti viskam, kas buvo pasakyta, nes aptarite kai kurius aspektus, o dėl gynyboje skiriamų pajėgumų nepritariu, bet manau, kad reikėtų pasakyti vieną. Tai, kas dabar vyksta Europoje, tai yra didelis pokytis, e, kalbant apie, tuos, apie tą techninę įrangą. Daugelį šalių buvo pereita nuo didelių teritorinės gynybos priemonių prie modernesnių priemonių. Ir e, jungtinė buvo atsisakyta šauktinių armijos jau seniai, bet prancūz, prancūzai, regis, atsisakė šauktinių armijos prieš 10-15 metų ir visa struktūra pasikeitė. Ir nesimatė to pasirinkimo, Švedijoje irgi tokie patys e, pokyčiai vyko. Dabar mes turime mažesnės pajėgas, bet daug pajėgin, kurios turi daug didesnius pajėgumus. Taigi tie ekspediciniai pajėgumai didėja. Dabar Europa turi didesnius ekspedicinius karybos pajėgumus nei anksčiau kada nors turėjo. Ar to pakanka, turbūt ne, bet tai yra didelis pokyčis, kuris šiuo metu vyksta. E, Amerikoje to niekada nebuvo ir jiems sunku tai suprasti. Ir ten nebuvo teritorinio karo Amerikos teritorijoje. Visi karai buvo vadinami ekspediciniai, kai tuo tarpu Europoje keletą šimtmečių vyko teritoriniai karai. Kalbant apie pajėgumus, mums reikia tų vadinamųjų techninių gebėjimų. Paminėčiau Libiją. Man didesnį susirūpinimą kelia mūsų e, trūkumai diplomatijoje nei gynybos politikoje. Pavyzdžiui, mes galime numušti įrengimus, galime sunaikinti karinę techniką. Ir amerikiečiai turi tuos išteklius, mums nereikia jų dubliuoti, tačiau jie yra. Tačiau didžiausias sunkumas yra nesugriauti režimus, bet juos atkurti. Įsivaizduokite, mes iš Bengazio turėjome visus evakuoti ir mes matome, kaip sienos beveik nyksta, matome ginklus ir didžiulį šoką po įvykių. Ir aptarėme, ar galime kaip nors teikti patarimus dėl sienų stebėsenų ar kitų, kitų dalykų. Bet ar turime diplomatijos ir vystimosi priemonės, kad įstengtume padėti sukurti stabilę demokratinę Libiją. Mes galime sunaikinti buvusį režimą, bet ar galime sėkmingai sukurti naują, pavyzdžiui, Afganistane? Sunkumų vis dar yra. Mes, mums nepavyko Kipro vis dar sujungti. O kiek metų? praėjo. Ir taigi kalbame apie demokratinės spragas ir trūkumus. Ir vakar berots vykome į kultūrinę, ne politinę ekskursiją į Padnieprę. Padnieprę. Ar buvote ten? Tai yra toks enklavas Europoje, kai pravažiuojama pro pjautuvio ir kūjų paženklintus vartus ir įvažiuojama į visiškai naują teritoriją. Taigi mes turime skirti formalius išteklius konfliktų sprendimo ir demokratijos, diplomatijos stiprinimo pajėgumams. Vis dar yra labai daug iššūkių, bet kur link mes einame, jeigu 70 tūkstančių yra žuvusių Sirijoje. Žinome, kad jeigu šis konfliktas tęsis, tai rizika didėja, kad nuo Beiruto iki Basros bus e, griuvėsiai ir bus vadu, vyraus džihadistai ir karų vadai. Ir ar mes turime kokio, kokiu nors priemonių tvarkytis toje situacijoje? Uh, Ir galime be galo diskutuoti apie sankcijas ir, ir tarptautinį tribunolą, tačiau mums labai svarbu, kad saugimo, saugumo taryba sutelktų pajėgas ir kad kai tik saugumo taryba galės e, atvykti, kai tik bus galima baigti kovą, bus galima pradėti atkūrimo darbus, suprantama, bus labai sunkus, o po to jau galėsime vykdyti teisingumą. Juk po Bosnijos praėjo 18 metų ir dabar prioritetas yra baigti karą, baigti žudynės, o po to galėsime kalbėti apie stabilumą ir teisingumą. Bet jeigu viską vienu metu stengsimės darys, daryti, tai mums nepavyks. Taigi manyčiau, kad štai tokie iššūkiai mūsų laukia kalbant apie saugumą. Ar turime priemonės stabilumui palaikyti, valstybei sukurti, teisės viršinybei įtvirtinti? Tose srityse, kurios patyrė esminius konfliktus ir kuriuose buvo greunamos visuomenės. Kalbant apie visuomenės griovimą, tai yra visuomenės audinys, kuris yra sunaikinamas. Ir kai vėliau tautoms ir kartoms labai sunku atsistatyti. Ir pamiršau skaičius, bet manau, kad mes e, mūsų Europos Sąjungos, e, sąjungų, sąjungos tautos yra visose valstybėse šalyse. Mes turime 40 tūkstančių diplomatų. Ir kartais juokauju, kad jeigu suskaičiuotume Europos diplomatų darbo valandas, e, kiek jie dirba, tai turbūt su tomis darbo valandomis mes galėtume įste... atkurti visą Libiją. Bet ištekliai dubliuojami ir tai vyksta dideliu mastu. O kitos ryti, kitose srityse labai trūksta išteklių. Taigi ES reikia koordinuoti savo diplomatinį darbą, nes atskirai negalima įveikti tų užduočių, su kuriomis susidurėme. Ir bus įkurtas naujas demokratijos fondas, tai yra priemonė, kuri plėtosis toliau, bus ir kitų priemonių, kurios padės e, spręsti konfliktus ir įveikti šiuos sunkumus. Ir mums, suprantama, reikia stiprinti ir savo techninius pajėgumus, tačiau man didesnį susirūpinimą kelia trūkumai diplomatijos rytyje, e, stabilumo ir valstybių stiprinimo srityje, nei techniniai gebėjimai. Ir kaip įveikti tuos sunkumus, su kuriais susidurėme. Net ir dabar e, reikėtų paminėti ir Kiprą, ir Afganistaną, ir Libiją, ir Siriją, ir Malį. Ir matome, kokios problemos. Nereikėtų užmiršti to ir. Bet didžiausias sunkumas gali būti kitur ir didžiausia saugumo grėsmė gali būti elektroninėje erdvėje. Mr. Pullets. Ačiū, panas Polic. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti abiems ministrams už tai, kad jie e, pasakė įžanginės kalbas prieš šios dienos diskusiją. Aš norėčiau pasakyti štai, ką mes esame visi įstikinę, kad ES užtikrina taiką Europoje. Uh, Taip pat sukūrus vidaus rinką atsirado pagrindas mūsų geroviai. ES turėtų būti ir mūsų atsakas į globalizavimą. Globalizuotame pasaulyje 21 e, amžyje, kai yra virš milijardo e, kinų, indų, kai stiprėja ir JAV ir vystosi ir kitos šalis. Dėl to yra būtina, kad mes kaip ES kartu E, imtumėmės veiksmų e, užsienyje. Ir e, tai reiškia, kad tiek ir tokiu būdu mes turėtumėm ginti tiek savo nacionalinius, tiek ir bendrus europinius interesus. Mes turime laikytis bendro požiūrio. Reikėtų, kad vyriausybės, politiniai komitetai tarpusavė veiksmus derintų. Mano nuomonė, vis dėlto kol kas užsienio politika nėra aktyvi. Pagalvokime apie tai, ką norime pasiekti pasaulyje, kokius turime ilgalaikius tikslus. Ir tam mums reikia strategijos. Ir kalbant apie šią strategiją, mes turime apjungti savo jėgas. E, iš tikrųjų, turime tūkstančius e, diplomatų, 14 tūkstančių Taip pat turime ir apjungti e, savo veiklą, kurti savo veiklos tinklą. Taip pat noriu pasakyti, kad ta globalioji Europos strategija yra svarbi. Dabar turime pirmasias mintis. Man atrodo, kad mes turėtumėm peržiūrėti Europos saugumo strategiją, nes dabar jau daug kas pasikeitė. Aš tikrai pritariu Karl Bild Ypač tam, kai jis pasakė, pasisakydamas antrą kartą ES išorės politika yra žymiai daugiau negu vien tik tais kariniai veiksmai. Vis dėlto kariniai veiksmai kaip, e, turėtų būti naudojami tik kaip galutinė priemonė, kai kitų priemonių nėra. Mes vis dėlto turime įvertinti ir tas problemas, su kuriomis susidurėme užsienyje. Vis dėlto karinių pajėgų naudojimas e, gali pažįsti ir kitos valstybės suverenitetą. Dėl um, karinių pajėgų apjungimo europinių lygmenių čia iškyla štai koks klausimas. Kaip mes galime uh, pasitikėti, kad e, tokios bendrosios pajėgos galės būti dislokuojamos. Taip pat manau, kad e, iš tikrųjų gali būti ir taip, kad uh, Galbūt kažkokia valstybė narė apsigalvos dėl savo karinių pajėgų siuntimo ir dėl to gali sužlugti ir bendri veiksmai. Aš manau, kad apie tai dar turėtumėm pagalvoti, kaip tokias problemas turėtumėm spręsti. Vakar Berlyne įvyko e, klausimas šią temą. Taip pat e, buvo iškeltas ir toks klausimas, kaip nacionaliniai parlamentai gali vykdyti kontrolę. Uh, Kiekvien, kiekvienas nacionalinis parlamentas gali kontroliuoti savo šalies indėlį, bet e, kokia, e, ką gali kontroliuoti Europos parlamentas, e, tarkim, kokį nors misijų siuntimą į vairius pasaulio regionus kaip jau sakiau, reikia tokių pajėgų, kurias būtų galima spa, greitai dislokuoti. Tarkim, Malio atveju taip neatsitiko. Prieš pusę metų e, vyko pratybos dėl pajėgų dislokavimo, tačiau manau, kad buvo galima padaryti geriau, buvo galima greičiau dislokuoti pajėgas, tarkim, Malyje. Na ir mano paskutinė pastaba dėl e, saugumo strategijos. Aš manau, kad turėtumėm pagalvoti apie tai, e, kaip e, apie tai, kas atsitiko peržiūrint NATO saugumo strategiją. Buvo sukurta ekspertų grupė. Taip pat buvo siūlyta palaikyti ryšius ir su e, diplomatais. Taip pat visuomenė reikia, kad vyktų diskusijos ir mūsų šalyje, mūsų šalise, nes valstybių narių uh, kultūra, e, mąstymas skiriasi ir būtina diskutuoti tam, kad galėtumėm sukurti bendrą požiūrį. Tai yra svarbu, kuriant strategiją. Nereikėtų tiesiog e, sukurti dokumento, e, kuris liktų neįgyvendintas. Jeigu taip atsitiktų, būtų tiesiog kuriami dokumentai, bet neįgyvendinami ir tai būtų tiesiog bereikalingas procesas. Na ir dar viena pastaba. Uh, Kai kyla sudėtingų klausimų, tuomet ES vykdo gana gerą bendrą uh, užsienio politiką, tarkim, Irano atvejis. Mes dabar deramės dėl brandolinio dosie, taip pat ir dėl sankcijų, o taip pat ir dėl galimybių bendradarbiauti. Mes turime gana griežtą poziciją ir tikiuosi, kad visiškai netrukus jau pasieksime ir teigiamų rezultatų. Ačiū. Laiko labai nedaug, o kalbėtojų daug. Ar galėtumėte kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės? Tai vienintelė galimybė suteikti žodį visiems, kurie jo nori. Toliau žodis ponui Vaigel. Ačiū pirmininkė. Per šias dvi minutės pirmiausia norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponas Karl Bild. Uh, E, dėl tos skubaus poreikio ir kai jis kalbėjo apie tas didelės problemas, su kuriomis susidurėme, jis minėjo ir Siriją. Keletą kartų esu ir pats uždavęs tokį klausimą kokia yra kaina, kiek mes galime greuti režimus, kurie mums neprimtini ir kaip mes galime pakeisti situaciją. Manyčiau, kad mums reikia vengti tokių situacijų, kai kaina yra per didelė, o Sirijoje yra jau ta situacija ant ribos. Ir jeigu kalbėsime apie tas problemas, kurios toliau plėtojasi Sirijoje, tai yra kurdų uh, vyriausybė ir kas po pilietinio karo vadovaus Sirijai. Tai yra ta erdvė, kurioje gali veikti ES politika, diplomatija ir kur galime pasitelkti savo patirtį. Mes Europoje turime daug tragiškos patirties ir mums reikėtų, kad mūsų diplomatija tuo remtųsi. Mes niekada netapsime e, pačią stipriausią valstybę karinę prasme ir viena iš priemonių, kurią galime pasitelkti, tai tarptautiniai teisė ir to nereikėtų pamiršti. Ačiū. Ponas Brokeliai. Ačiū gerbėmieji ministrai, kolegos. Kalbant apie Europos pasaulinės strategijos kūrimą dabartinėje tarptautinėje aplinkoje tai tampa vis svarbesniu ir skubesniu dalyku. Žinome, kas vyksta Šiaurės Afrikoje, Sahelyje, artimuosiuose rytuose ir mums reikia atitinkamų išorės veiksmų strategijos tais klausimais. Mano nuomonė, reikėtų gal ir ne šiandien, bet aptarti mūsų planus, kaip galima elgtis artimiausioje ateityje, kokie yra mūsų svarbiausi tikslai, kuriant šią strategiją ir toje naujoje strategijoje, na, ji nebus visiškai nauja, bet mums reikia peržiūrėti turimas strategijas, taigi reikia nustatyti, kokias priemonės turime, e, kokios priemonės yra kalbant apie techninį, techninę įrangą, ar tuos švelniuosius gebėjimus ir kokie yra politiniai gebėjimai. Mes čia dabar kalbame pragmatiškai. Diskusija yra labai naudinga, bet kas bus po jos? Taigi mums reikia sutelkti visas idėjas, strategijas, principus, kurie, tikiuosi, mums visiems ES aiškus, ir nutarti, kaip galime veikti efektyviau tarptautinėse organizacijose, nes kai turime aiškę strategiją, tai galime drąsiai atstovauti visas 27 valstybės narės ir vadovautis tuo pačiu požiūriu, nes visa tai užtikrina mūsų piliečių saugumą. Tai užtikrina ateities saugumą. Ir mūsų pasaulio saugumą. Aš dviejus metus Rumunijoje dirbau aplinkos ministru. Taigi norėčiau paminėti klimato kaitą, tai irgi saugumo klausimas ir vidutinės trukmės laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu. Taigi iššūkiai, labai aiškus ir mums visiems labai svarbu turėti e, nustatytus terminus, nes netrukus vyks rinkimai, tai gal šiais metais mes galėtume apjungti tuos klausimus ir parengti išsame strategiją. Ačiū. Thank you and uh, thank you, uh, Mr. Ministers, for your uh, really, I think, Pone Brantner, dėkoju, dėkoju ministrai už jūsų gana tokias uh, tarsi provokuojančias ir labai įkvepiančias mintis. Daugelis jūsų kalbėjo apie tai, kad reikia užkirsti kelią, įsikišti, kurti. Svarbiausias dalykas, kas mūsų telkia, yra prievolė apsaugoti. Manau, kad būtų gerai, jeigu Europos Sąjunga visose institucijose, vis, pasitelkdama visas priemonės, kurtų bendrą konsensusą dėl prievalės apginti. Kaip ir kaip uh, e, užsima prevenciją, e, veikiame, kūrėme. Manau, kad visos institucijos, visos priemonės turėtų uh, būti parengtos bendro Europos konsensuso e, pagrindų dėl prievolės apginti. Mes galvodami, e, turėtume galvoti apie tai, skirti visą savo energiją ir manau, kad tai galėtų. E, tai, taip pat turėtume galvoti apie tai, kaip mums bus atstovaujama jungtinėse tautose. Dėkoju. Aš norėčiau taip pat padėkoti abiems ministrams ir kitų dviejų šalių atstovams už tai, kad buvo pradėtas šis projektas. Jis labai vertingas. Daug kalbam apie ES kaimynės, kaiminystę. Karlas Biltas e, konkrečiai kalbėjo apie islamo pasaulį kaip mūsų artimiausius kaimynus. Norėčiau paminėti čia vieną šalį, apie kurią niekas nekalbėjo, tai yra Turkija. Įtariu, kad jeigu Turkija nebūtų ES kandidatė E, ataskaita, kuri bus parengta gegužės mėnesiui, labai e, stipriai rekomenduotų pradėti su Turkija, kaip galima greičiau e, daryba, darybas dėl es narystės. Kaip galima greičiau, jeigu gal jau net vakar būtumėt sakę, kad tai reikėjo padaryti. Bet kitur yra. Ši, ši kandidatūra atsidūrė klavietėje, kalbam apie išaldytus konfliktus, čia yra išaldyta narystė arba išaldyta kandidatūra. Turkija nori jau seniai su mumis sėtis. Ponas Sikorskis kalbėjo apie asociaciją su kitomis šalimis. Nes Turkija yra labai svarbi islamo pasaulyje ir ES galėtų tapti tam tikru teigiamu elementu. Mes su Turkija ES, ne už jos ribų, kitaip tariant, su Turkija kaip ES valstybė nare, galėtume sakyti, kad Turkija taps e, sprendimo dalimis, o esant ją išorėje gali atsirasti nauja problema. Ir dar e, aš e, noriu pasakyti, kad ponas Sikosis kalbėjo apie pietinius kaimynus, rytinius kaimynus, bet kur Turkija yra pietryčiuose? E, Turkija, kaip žinia, e, yra, dalis Turkijos yra prie Bosforo sąsiaurio, taigi ji apima ir azijinę, ir europinę dalį. Ir mes taip pat turime e, parodyti politinę valią ir priimti sprendimą, nes Turkijos klausimu turi būti priimtas kažkoks sprendimas. Ibrizagič, ponė. Ačiū pirmininkė, sako, kalbėtų jūs panašiai ištarėt mano pavardę, jau daug metų praleido, tai kaip ir išmokote. Kalbėsiu švediškai. Karlas tikriausiai išreikš pasipriešinimą mano klausimui. Nes jis 20 metų jau priešinasi mano klausimams, nepatinka jam jie, bet aš vis tiek klausiu. Mano klausimas yra susijęs su Kaukazo situacija. Nemanau, kad padėtis nors kiek geresnė. Manau, kad ji dar pablogėjo lyginant su tuo, kas buvo prieš porą metų. Po tarybos susitikimo paskutinio Gal išgirdome, kad asociacijos stabilizacijos sutarimas su Armenija yra rengiamas. Parlamentas, aiškiai, yra pasisakęs, e, kad nereikėtų e, patvirtinti tokio sutarimo prieš e, tai, kol nebus patenkintos tam tikros sąlygos. Žinome, kad yra daug problemų, yra su Rusijos pajėgomis problemų. Tai kodėl mes tą darome, kaip jums atrodo? Gal tai yra kažkoks, jums atrodo, konkretus klausimas, bet tai yra bendras klausimas susijęs su mūsų vertybėmis. Ta pati galima pasakyti ir apie Balkanus. E, po praeina tam tikras laikas ir visi pripranta prie konflikto, visi e, vienodai kalti tarsi ir uh, pradedama galvoti, kad taip galima su jais bendradarbiauti ir kad jie nebeturi vykdyti mūsų reikalavimų. Ir jie visą laiką bandomus. E, ir Kalnų Karabache panašiai yra. Kodėl jūs nesa, neklausote to, ką sako parlamentas? Kodėl visiškai mūsų nesiklausote? Dėkoju. Visi žinome, kad ES potencialas didžiulis - ekonominė, mokslinė, kultūrinė, dvasinė, politinė prasme. Didžiulis potencialas. Kalba ponas Kovač. Mes taip pat turime suvokti, kad e, esame labai daug už ką atsakingi, privalo, turime daugybę prievalių, ieškome, turime ieškoti sprendimų pasauliniams iššūkiams, klimato kaitais, kovai su skurdu, sprendžiant konfliktus ir mes e, tampame vis aktyvesni sprendžiant konfliktus. Mes tikrai jau e, geriau dirbame, užkirsdami kelią konfliktams ir e, postkonfliktinėse situacijose užtikrinant atstatymą. Buvo kalbama apie švelnesias galės. Taip, mes jau turime savo e, tą įrangą, tvirtąją įrangą. Ir reikia galvoti apie mūsų galės. Ir reikia, kaip buvo pasakyta, mums kovoti už nuolatinę vietą Junktinių tautų saugimo, saugumo taryboje. Mes turime tikrai už tai kovoti. Kai kalbame apie švelnesias galės, neturėtume pamiršti to, kad bendros vertybės yra e, tų švelnių galių svarbi dalis. Viena iš arabų pavasario pamokų yra tokia. ES valstybės narės neturėtų pamiršti tų bendrų vertybių - demokratijos, e, teisinės valstybės principų, žmogaus teisių. Nereiktų pamiršti to, palaikant šalių santykių su trečiosiomis šalimis e, Arabų pavasaris parodė, kad ekonominiai interesai jokie negali pateisinti bendradarbiavimo su autoritariniais režimais. Ir aš manau, baigdamas pasakysiu, kad mes turėtume gerinti integraciją ne tik kalbu apie plėtrą. Aš sutinku su tam tikrų susirūpinimų išsakytų bet mes turėtume gilinti integraciją, ne tik ekonominę, bet ir e, integraciją skirtingose politinėse, užsienio ir saugumo politika. Ponas Galeris. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad abiejų ministrų iniciatyva, rengiant, atsiprašau, vadovų tarybai gynybos klausimais, kuri įvyks metų pabaigoje, iš tikrųjų geras. Mes negalime savo leisti tame aukščiausio lygio sustikime metų pabaigoje tik kalbėti, o atėjus laikui veikti nesimti jokių veiksmų. JAV mums aiškiai pasakė, kad turime rūpintis kaiminystės politiką. Mes turėtume, mano nuomonė, duoti aiškę žinę. Pritariu tam, ką pasakė kolega Bulens, kai buvo kalbama apie saugumo strategijos reformą. Europos parlamente jau ne vienerius metus mes norime, kad būtų patikta baltoji knyga dėl saugumo ir gynybos politikos. Mums reikia išanalizuoti uh, saugumo ir gynybos poreikius, mūsų bendrus interesus. Reikėtų išsiaiškinti, kokiu pajėgumu turime. Ir čia norėčiau pastirauti ministrų, ar jūs pasisakote už tai, kad būtų atlikta Europos gynybos peržiūra, European Defense Review. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti įnešti savo indėlį, atliekant ir tą peržiūrą. Uh, tikrai taip pat norėčiau paprašyti ir e, jūsų e, prisidėti prie to, kad pasirodytų ir baltoji knyga, kad būtų primtas sprendimas dėl jos vėliausiai bent jau metų pabaigoje per aukščiausio lygio susitikimą. Uh, Solo, let's speak uh, Polish. Uh, prosiłbym panów ministrów. Ponas Galaževski, norėčiau ministrų paprašyti kai ko pasidalyti su mumis savo nuomonę apie santykius tarp Rusijos ir Europos Sąjungos. Kaip žinia, Rusija e, nenori taiksti su menkesne padėtimi globaliame pasaulyje. Rusai dabar stiprina savo e, karinį potencialą ir e, bando įtakoti postsovietinės valstybės. Ir E, klimato kaita e, atveria tam, tiksliau, šiltesnės, e, šiltesnė atmosfera Rusijai tarsi atveria naujas galimybės. Kai kurie mokslininkai savo, kad šiltėjant klimatui Rusija atsiras naujų galimybių išgauti naftą ir dujas. Ir sakoma, kad Rusija siekia stiprinti savo galės, įskaitant politinės. Tai kaip Europos Sąjunga, kokia yra Europos Sąjungos pozicija? Ar mes, Europos Sąjunga, bendradarbiaudami su NATO, NATO, kaip žinia, labai seka, kaip vyksta klimato kaita e, šiaurėje, ką galime padaryti kartu? Ponas Dedeker, ačiū, gerbiamas e, Brokai, dėkoju abiems ministrams už nepaprastai e, aiškės padrasinančias mintis. Aš 83 e, metais jau buvau parlamente, prisimenu paskui, kas buvo su Jugoslavijos krize. Uh, tuo met buvo kalbama apie paralyžį Europoje. Ir prireikė labai, labai daug laiko, kad pasikeistų padėtis. Praėjo 20 metų ir matome, kad tikrai beveik niekas nepasikeitė. Kaip sakė ponas Danžan, mes esame sukūrę priemonės, tačiau jomis nesinaudojame. Malio krizė labai aiškiai dar kartą parodė, kad daugiau nei viena valstybė Europos viena, kad ir kokia stipri būtų, negali ilgai įgyventi, e, įgyventi operacijos. Net ir nelabai plačios apimties operacijos. Mes turime kalbėti apie masto ekonomiją, kuri šiandien turi būti gyvendama e, per karinį bendradarbiavimą kur kas intensyvesnį. Trečias dalykas, kuris man labai atrodo akivaizdus yra toks. Valstybių ir vyriausybių vadovai, pirmiausia, didžiųjų, senųjų e, valstybių narių, tarsi trukdo tikram progresui šioje srityje, kurioje reikėtų e, vienytis. Ir jeigu mūsų mąstymas nepasikeis, tai tikrai ateis laikas, kai mes nebeturėsime jokios įtakos planetoje. Ir e, noriu pateikti Jums tam tikrų minčių. Uh, reikia ir nacionalinius parlamentus įtikinti. Mes Europos parlamente esame, bet niekas, galime daug ką daryti, bet niekas nepasikeis, jeigu nacionalinių parlamento atstovai nebus įtikinti. Aš iš savo ilgos patirties galiu pasakyti tai, kad e, mes turime galvoti apie strateginius dalykus ir nacionaliniuose parlamentuose tai E, kai kur, kur žengiama atgal. Norėčiau padėkoti ponui Sikorskiui, Lenkijos ministrui. E, Dublinė mes susitiksime, Kipre susitiksime kovo mėnesį. Ir reikia kalbėti apie e, nacionalinius parlamentus, nes jie yra kompetentingi ir reikia juos įtikinti dėl šių dalykų. Buvo kalbama apie institucinę architektūrą. Pone Aštin, kaip komisijos vicepirmininkė, man atrodo, jūs apie tai kalbėjote turėtų turėti pavaduotojus atsakingus už skirtingas sitis, už politiką, gynybą, e, finansus, išteklius. Ir pasakysiu, kad e, komisijos narys atsakingas už vystymąsi vaidina ypatingai svarbu vaidmenį. Aš buvau e, vystimosi ministras ir mes lankiausi Afganistane ir mes turėjome įtikinti Europos ministrus, kad reikia sustiprinti bendradarbiavimą Afganistane. Aš e, nuvykau į vadovų tarybą, tą pasakiau, bet buvo dėlsiama. Ir tas dėlsimas e, susijęs ir su kultūrinėmis problemomis, bandant naikinti atotrukį tarp gynybos pasaulio ir bendradarbiavimo pasaulio. Niekas nebejoja, kad jeigu mes daugiau vystomųjų pastangų būtume įdėję Afganistane, tai rezultatai būtų buvę kur kas geresni. Ta galima pasakyti apie Šiaurės Afriką. E, žinome, kad Sahelio problema, Malio problema truks keletą metų. Daug Europos valstybių yra prisidėjusios prie mūsų e, pastangų. Dabar matome kad mes išgyvensime tikriausiai per ateinančius metus pavojingiausią Europos istorijoje etapą. Ir reikia kalbėti apie tai visų, su visuomenė bendradarbiaujant. Ačiū. Pikia. Danke, Herr Präsident. Messieurs, votre initiative est une. Pona, jūsų iniciatyva yra svarbi iniciatyva ir pasakysiu, kad drasi, kadangi uh, mes neusitikrinsime gynybos, bendraus saugumo, gynybos politikos, jeigu nekalbėsime apie bendrą strategiją. Ir reikia parengti, parašyti tokią strategiją. Taip pat e, tai yra nepakankamas dalykas, vien to nepakaks. E, kolega kalbėjo apie kitus atstovus Reikia galvoti apie bendrą strategiją. Kad viena aš ten, pane aš ten visko nepadarys, mums reikia už tai bendros strategijos ir negalime to turėti, jeigu nedirbsim visi kartu neturėsime Europos užsienio politikos, kol nekalbėsime apie tikrą federaciją. Ir mes turime sutartį įvairių priemonių, bet jie, jos nebuvo panaudotos. Ir mes nesukursime e, gynybos tikros, gynybinės Europos, jeigu žengsime tik mažais žingsneliais. E, pasižiūrėkime į oro transportą tarp skirtingų šalių - Luksemburgo, Belgijos, Niderlandų. E, taip pat pasižiūrėkime į karinės sąjungas tarp Britų, Prancūzų. Turime pergalvoti savo strategijas skirtas Europai jos buvo parengtos aukštų, aukščiausių lygių ir buvo nukreiptos iš viršaus į apačią. Tikriausiai nereikia Britams pasakyti, kaip e, daryti tam tikras smulkmenas, reikia kalbėti apie bendras tik tai gairės. Mums reikia tiek e, pagrindų, to techninio pagrindo, tiek švelniųjų galių, programinės taip vadinamos įrangos Mes turime taip pat galvoti ir apie Europos mąstymą, europinį mąstymą. Turime galvoti apie mus kaip apie europiečius, apie save kaip europiečius, ne kaip apie, pavyzdžiui, tik prancūzus. Ir aš tikiuosi, kad sulauksime atsako. Dank, Labai ačiū. Ponas Hübner iš Austrijos nacionalinės tarybos, prašom. Ačiū. Dar nėra apibriešta, kas ateityje bus Europa. Yra trys e, esminės galimybės. Visų pirma, tai galėtų būti tokia superjėga kaip JAV, kuri vykdytų intervencijas visame pasaulyje. Antra galimybė, tai galėtų būti JAV partnerė. Na, galbūt e, čia kažkiek tai atsižvelgtumėm į Lenkų pamastymus dėl e, JAV ir Europinės partnerystės. Na, o trečioji galimybė būtų štai kokia. Daugia nacionalis darinys, kuris veiktų tik visų sutarimu. Ir tikrai reikėtų pagalvoti ir apie saugumą, taip pat ir švelnesias priemonės. Ar jos turėtų būti taikomos tik užsienio operacijose, pavyzdžiui, Malija bet galbūt e, čia ir peržengiamas e, mandatas, tarkim, dėl Libijos, ko gero buvo galima padaryti daugiau. Arba taip pat noriu paminėti ir e, Siriją. Dabar iškilo daug klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti. Jeigu mes sukurtumėm naują super jėgą, tai turime būti pajėgus vykdyti intervencijas visur, tarsi pasaulinė policija Afgane, Afganistane ar Irake. E, galėtumėm ir ten ginti savo vertybės ir jas įgyvendinti. Tai tokiu atveju mums reikia visai kitokių pajėgų negu kad e, dabar. Na ir galiausiai tikrai suprantu Lenkijos istorinę patirtį e, su didžiaja kaiminė rytuose, bet taip pat prisimenu ir tai, ką pasakė ponas Bilt apie 1913 metus. E, Rusija, jeigu su Rusija būtų konkuruojama, Tai nemanau, kad tai būtų pats teisingiausias kelias ir tikrai nemanau, kad tai e, leistų pasiekti susitarimą žemynę. ask and you get. Uh, so, sorry, I mean, I came late because I was. Atsiprašau, kad vėlai prisijungiau, stengiausi nekalbėti apie politiką, o dirbau. Norėčiau paminėti Azerbaidžianą, dabar man labai sunku e, prisitaikyti prie situacijos, nes neprisimenu, negirdėjau, kas ką kalbėjau, bet problema yra tokia, kad e, mes vis, mums visiems rūpi tai ir visi daugmaž susitarsime dėl šių klausimų, tačiau problemų atsiranda tuomet, kai susidurime su tvirtais faktais. Ir man tie tvirti faktai yra pinigai. Sakyčiau, kad bendrai ES užsienio ir saugumo gynybos politikai padaryta didelė žala dėl krizės ir dėl tų ilgų diskusijų dėl biudžeto paskutinių septyniarių metų biudžetas, aš visą laiką sakiau, skirkite daugiau lėšų užsienio politikai, o rezultatas visada buvo toks, koks buvo, bet niekada nebuvo toks blogas. Jeigu panalizuotume daugiametę finansinę perspektyvą, žinote, dar ne visai galutinai nutarta, žinote, kuris parlamentas labai kritiškai atsiliepė apie tą daugiametę finansinę programą. Mano šalis e, yra patenkinta, bet ji ne viena tokia. Skaičių dabar nepateiksiu. Šiaip ar taip yra sumažintas EIVT e biudžeto įlūtė šiai sričiai. Ir tai netitinka jokių mūsų suformuluojamų ambicijų dėl ES vaidmens, dėl stipraus veikėjo, atsipraš, atsiprašau, ir aš kartais taip sakau ir pats kovojau dėl Lisabono sutarties ir um, užsienio reikalų sudėdamosios dalies. Šioje sutartyje mes turime tikslus, bet galime neįstengti jų finansuoti. Taigi norėčiau užduoti klausimą ir jums, ministrai, ir mums patiems, kaip galime įgyvendinti tuos iššūkius, tas užduotis, kurios nebejotinai teisingos. Kaip galime sukurti daugiau Europos už ES ribų, sum, turėdami mažiau lėšų. Manau, kad to neįmanoma padaryti. Ir klausimas ministrui Bilt. Tikrai vertinu jūsų politinę liniją ir darbą rytų kaiminystės klausimų, bet norėčiau ir pakritikuoti. Yra toks esminis netitikimas tarp jūsų vyriausybės politikos ir jūsų ambicijų. Jūsų šalis irgi patyrė didelius biudžeto apkarpimus. Ir viena iš pirmųjų aukų yra užsienio ir saugumo ir gynybos politika. Buvo, ponė ministrė Sikorski, minėjote daugelį klausimų į rytų kaimynus, bet turėdami vis mažiau lėšų, mes jau ir dabar esame sunkioje padėtyje dėl objektyvių priežasčių ir ką tik atvykau po posėdžio su Azerbaidžiano atstovais. Ir pietų Kaukazas yra problemiška teritorija. Galbūt ne viena šalis ir Gruzijoje situacija nelengva, o lėšų mažai. Ir jeigu tokios šalys, kaip teigia vienas iš kolegų, tokios šalys, su kuriomis negalime susitarti, tai susi... pažvelkime tiesai į akis. Ir kai skaitau e, naujienas, kaip maldaujama Belgijos duoti du sraigtasparnius operacijai Malyje, tai e, ir kaip atkreipsime dėmesį į mūsų elgesį Libijoje ir kaip mums sekasi Afganistane. Tai ir dėl Sirijos esame visiškai paralyžiuoti. Kaip mes veikėme prasidėjus arabų pavasariui ir dabar matome, kad mums visai nesiseka įdėkti tas vertybės ir, kaip teigė Euronest vicepirmininkas, situacija Baltarusijoje, grįžimas atgal Ukrainoje, Molda, Moldova, Gruzija praktiškai prarasta. Azerbaidžianas irgi patiria sunkumų, jiems labai sunku įgyvendinti demokratinius standartus ir Ką tokioje situacijoje galime pasiūlyti, jeigu tam neturime lėšų? Ačiū. Karlai, gal norėtumėt pradėti? E, aš pasakyčiau, kad turime daug ką pasiūlyti. Aš visą laiką buvau už tai, kad būtų skiriama daugiau lėšų vystymus ir kitiems dalykams, bet yra kitų, kurie mano, kad yra kitų prioritetų ir taip ir nutiko per dėrybas. Lėšos buvo skirtos vidiniams poreikiams, nes kai kurioms vyriausybėms tai atrodė didesnis prioritetas nei tai, apie ką mes dabar kalbame. Ir pacituočiau, ką sako Lenkai ir vokiečiai. Dėl pajėgumų mums reikia padv padvigubinti biudžetą ir jeigu padvigubintume, jo užtektų. Ir Kalbant apie pajėgum, pajėgumų apjungimą, mums reikia turėti pajėgumų tinklą. Ir turėdami tos 40 tūkstančių diplomatų, mes negalime sauliaisti turėti tiek diplomatų, tai būtų išteklių švaistimas. Bet apjungdami tą tinklą, turėdami tą pajėgumų tinklą, mes galime sukurti tokį centrą, turėti tinklą ir tada galime padaryti labai didelių dalykų. Ir ponas Sikorskis ir aš ir kai kurie kiti nekartą keliavome kartu Mes buvome ir Serbijoje, ir Moldovoje. Ir tai labai ypatinga patirtis. Mes susitinkam dvišalių būdų su ministrais ir kalbame apie įvairius klausimus ir tai puiku. Bet psichologinis ir politinis poveikis, kai atvyksta du, trys ministrai, yra didelis, nes mes e, atvykstame pasirengę kalbėti ES vardu, bet tas poveikis yra didelis ir atstovavimas Europoje yra svarbus. Ir tokiu būdu, dvišaliu būdu mes galime pasiekti daug daugiau. Ir ponas Sikorskis ir aš, ir William Haig, Williamas iš Didžiosios Britanijos, taigi pasisakė už Europos integracijos vertybės ir tą pajėgumo apjungimą. Ir manyčiau, kad atsakiau į pono Polin klausimus. Bet ir tai, apie ką mes diskutuojame čia, yra labai svarbu. Europos pasaulinė strategija, tai globalioji Europos strategija, tai ne tik dokumento parengimas, Mes atstovaujame skirtingas strateginės kultūras. Yra tikriausiai ir Graikijos, ir Švedijos, ir Prancūzijos, ir Didžiosios Britanijos kultūros. Ir tos skirtingos politinės kultūros atspindi ir skirtingą politiką ir geografiją. Ir mes čia kartu turime ir dvasiškai, ir psichologiškai suartėti. O kai tai vyksta, tuomet e, galime jau tartis dėl pajėgumų, kad būtų galima vykdyti strategijas ir atitinkamas politikas. Ir tai yra svarbu. Dar buvo užduotas klausimas dėl, dėl e, mūsų pagalbos misijų dėl prievolės apsaugoti. Ir labai lengva kalbėti teoriškai, bet kai kalbame apie tikrovę, tai reikia atsižvelgti į tą situaciją, kuri yra. Ir kai buvo vykdoma operacija Lizijo, Libijoje, buvo kalbama apie pareigą apsaugoti, o aš sakiau, palaukime, kas vyks Sirijoje, nes situacija buvo sudėtinga ir šablono nebuvo, būtų gerai, kad būtų, bet negalima vienodai elgtis kiekvienoje situacijoje. Mums reikia turėti gilių žinių apie padėtį kiekvienu atveju ir galime kalbėti apie R2P, bet e, šablono nėra. Ir mes tai e, išmokome tą pamoką. Bet buvo paminėta ir Islandija. Islandija mažesnė už Turkiją, bet sakyčiau, kad ir Islandijos, ir Turkijos narystė ateitie yra labai svarbi ir kodėl. Pasižiūrėkime, kokios būtų alternatyvos, jeigu jos e, eitų skirtingomis linkmėmis. Jeigu Turkija neprisijungs prie Europos Sąjungoje. Ir jeigu priešiškai nusiteiks, tai problemų neišvengsime. Islandija mažesnė, bet pasižiūrėkime, kokios yra ambasandijoje, kokie yra didžiausia. Tai visai ne amerikiečių ir ne, ir ne Rusijos ambasada didžiausia. Didžiausia ambasada Reikijavike yra Kinijos. Kodėl? todėl kad jie mato galimybę šiaurėje. Ir jie jaučia pareigą įsitvirtinti šiaurėje dėl strateginių priežasčių. Ir jeigu mes neįtrauksime Islandijos į savo strateginius interesus ir jeigu neįtrauksime Turkijos į savo strateginius interesus, tai prarasime tuos argumentus. Dėl Armenijos. Į detalės nesileisiu, bet e, dėl Karabacho, dėl e, Padniestrės. Taip, e, prieš kalėdas mes E, įtraukėme visus tris užsienio reikalų ministrus ir visi buvome kartu ir dvi valandas su Armenijos prezidentu pietavome ir aptarėme visus klausimus ir tai buvo labai svarbu. Ir tai svarbu, jeigu norime padaryti poveikį. Ir paskutinis klausimas dėl ES e, saugumo taryboje, dėl nuolatinės atstovybės vietos. Na, pasižiūrėkime, kas gali nutikti, bet man kelia susirūpinimą kitas dalykas. Tik pagalvokime, kas nu, nutiko per paskutinius keliarius metus. Suomijos e, ministras, Luksemburgo ministras Žan, jie skyrė daug laiko e, dirbdami saugumo tarybos vardu ir žinau, kaip ir keli kiti ministrai dirba kartu dėl bendro tikslo, bet kovoja dėl vietų Europos taryboje. Ir jeigu mes galėtume kažkaip rasti sprendimą dabartiniu atveju saugumo taryboje, būtų labai gerai. Bet manau, kad ateityje tikrai bus vieta Europos Sąjungai, gal rytoj to nenutiks, bet nereikėtų tokios galimybės atmesti. Dėl Rusijos šį klausimą paliksiu ponui Sikorskijui. Sure, Na, ar tikrai norite mums pavesti Rusijos politiką? Jeigu taip gerai. Karlas atsakė į kai kuriuos klausimus, tai aš pasistengsiu irgi į kai kuriuos atsakyti. Uh, Ponas Poleins išsakė labai svarbų klausimą dėl pajėgų apjungimo ir dalymosi praktikoje. Na, yra keletas būdų, kuriais veikia NATO. Mes turime e, į tai atsižvelgti, kurdami saugumo ir gynybos politiką ir pasimokyti iš patirties. Na, aš. Dėl AWACS mes e, dalyvaujame AWACS ir kiekviena šalis gali paprašyti, kad AWACS būtų e, dislokuojama tam tikriems manevrams arba um, esant kažkokiems skubiems atvejams. dėl to, kaip mes galėtumėm apjungti mūsų diplomatinės tarnybas, sukurti jų tinklą. Čia turiu tris mintis. Visų pirma, štai kokia. Pagal sutartis mes jau dabar esame įpareigoti tarnauti vieni kitų piliečiams konsulatuose, konsulinėje srityje mes jau susitarėme dėl minimalių bendrų e, paslaugų teikimo. Na ir jeigu mes galime, galbūt mes galime vienas kitą atstovauti plačiau negu kad dabar. Yra tam tikrų istorinių skirtumų, jie yra mūsų turtas. Tarkim, Lenkija turi septynis konsulatus Ukrainoje, bet tarkim kitos šalis dėl istorinių priežasčių turi daugiau konsulatų e, Pietų Azijoje ar Latino Amerikoje ar Afrikoje. Taigi e, tikrai norėtumėm, kad mus galbūt atstovautų kitos šalis kitose regionuose ir mes galime atstovauti kitas šalis dėl vizų išdavimo, tarkim, Kišineve turime atitinkamą įstaigą. Tai yra e, ekonomiškai naudinga, o taip pat e, ir veiksminga, nes ne ES pilietis gali atvykti į vieną įstaigą ir prašyti vizos ir jam nereikia blaškytis e, po įvairias institucijas, bandydamas aptikti kokią nors spragą kuriame nors konsulate. Tai tokia būtų mano pirmoji mintis, antroji mintis. Dėl ambasadų. Tarkim, bendrų ambasadų mes to darome su Švedija, su Višegrado šalimis, su Baltijos valstybėmis. Tai nereiškia bendros ambasados. Tai tiesiog reiškia, kad yra skiriamos patalpos kitų šalių diplomatams ir iš tikrųjų tai yra prasminga tam tikrose sritise, dėl kurių mes sutarėme. Na ir dar viena mintis. Mes turėtumėm pasinaudoti EEAS kurdami Europos namus įvairiose šalise. Galiu pasakyti, kad mūsų diplomatinės tarnybos daugelis narių nėra diplomatai, jie yra pagalbinis personalas. Tik tais apie 700 yra tikrieji diplomatai. Na ir tikrai galbūt kitos šalis nenorėtų uh, kad e, kontrolę perimtų diplomatai, bet mes galime staupyti tikrai daug lėšų ir sukurti tinklą, kai diplomatai fiziškai dirbtų toje pačioje vietoje, tose pačiose patalpose, jeigu mes jiems pavestumėm kai kurias funkcijas. Na, o kai kur mes galėtumėm uh, dirbti ir saugumo srityje. Čia turiu omeny mūsų ambasadas karinėse zonose. Kodėl Kabulė, tarkim, nėra Europos namų? Mes didžiąją lėšų dalį panaudojame saugumo užtikrinimui. Mes turime penkis ar šešis e, diplomatus Kabulė ir juos saugo keli tuzinai apsauginių. Jeigu mes galėtumėm sukurti bendrą perimetrą, kurio ribose mes turėtumėm namą, e, kur galėtų įsikurti ambasados, kelios ambasados, tai tikrai pasiteisintų, tai būtų ir politinis ženklas ir iš tikrųjų tai padėtų stopyti lėšų. Bet man atrodo, kad didelės valstybės narės šią idėją užblokavo, nes E, tos valstybės pasakė, mes šiaip ar taip turėsime ambasadą, tai kodėl dar turėtumėm prisimti ir mažų šalių išlaidas? Mes bent jau turėtumėm nustatyti štai kokį principą. Reikėtų kurti europinius namus naujose valstybėse. Kai atsiranda kažkokia tai nauja valstybė, tarkim, pietų Sudanas. Galbūt neskubėkime kurti kiekviena šalis atskirai ambasados, galbūt imkime ir įsteikime Europos namus tokia naujoje valstybėje. Aš taip pat gana skeptiškai vertinu ir prievalę apsaugoti. Man atrodo, kad būtų gana lengva susitarti dėl tokių atvejų, kai buvo pažeista prievalė apsaugoti. Mes galėtumėm sutarti, kad, tarkim, Kadafi e, grasino žudinėmis Bengafija ir čia buvo, ben, Bengazija ir čia buvo pateisinamas įsikišimas. Asado režimas ne tik grasino, kad vyk žudynės, bet žudynės ir vykdė, tai čia mūsų atsakas vėlgi galėjo būti kitoks. Tačiau problema yra štai kokia. Mes savo negalime leisti daug karų artimuosiuose rytuose. Tai yra problema. Mes negalime veikti visose šalise, kur kyla konfliktas ar karas. Aš galiu pasidalinti drąsią mintimį. Ne kaip ministras, bet kaip buvęs tyrimų centro narys. Pagalvokime apie teisinius reikalavimus. dėl prievalės apsaugoti, dėl įsikišti, bet pagalvokime ir apie tai, ką reikėtų daryti su tais lyderiais, kurie pažydžia savo prievalę apsaugoti. Jeigu yra leidžiamasi į karą su šalimi vien tik siekiant e, sugauti jos lyderį, tai yra iš tikrųjų labai uh, brangus veiksmas ir praliejama daug kraujo. Mes, kaip transatlantinė bendruomenė, stengiamės sučiupti tuos priešus, kurie mums kelia pavojų. E, JAV ėmėsi veiksmų Jemene, Pakistane, kitur. Na, o jeigu mes viską perkeltumėm į aukščiausią lygį, Tai iš tikrųjų yra viliojanti mintis, tačiau e, iš tikrųjų tai yra ir rizikinga mintis. Ir dar būtų sunkiau tokią mintį pateisinti. Jeigu vis dėlto jūs tai padarytumėte, tai turėtumėte labai galingą instrumentą. Aš visiškai pritariu ponui Galer. vadovų taryba gruodžio mėnesį iš tikrųjų turi kalbėti apie baltąją knygą. Nepakanka vien tik diskusijos, reikia labai gerai pasirenkti ir reikia išsirinkti tinkamą galimybę. Dėl ES ir Rusijos. Um, Karlas jau kalbėjo apie tai, kad mes turėtume uh, bendruosios e, užsienio gynybos politikos išvadas Rusijos atžvilgių. Aš jums norėčiau pasiūlyti kai ką drąsesnio. Konceptuale prasme viskas yra, yra gerai. Aš pasivarginau ir pasižiūrėjau į ES Rusijos strategiją kuri buvo suderinta pirmininkaujant e, Vokietijai, e, dar dirbant kancleriui Šrioderiui. Mes turime tam tikrų problemų dėl jo tokio artimo bendradarbiavimo su Rusija. Bet jeigu paskaitysime dokumentą, tai pamatysime, kad jis puikus žmogaus teisės, modernizavimas, e, supratimas yra holistinis, labai svarbus paišryškintas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo Rusijoje. Bet problema yra ta pati, kaip ir su Europos bendraja strategija. Net kai turime puikių minčių, mes jų nesugebame įgyvendinti. Taigi mums reikia kur kas realistiškesnių minčių ir daugiau solidarumo. Ačiū. porą e, minučių tik tai, nes dabar esu, turite rinktis ir manęs ir pietų. Buvo kalbama apie daug dalykų, bet aš noriu pašnekėti apie baltąją knygą. Jau kurį laiką girdžiu, e, kad reikia paremti, parengti baltąją knygą gynybos rytyje ir kiekvieną kartą buvo sakoma, net galime e, numatyti baltosios knygos, nes jį labai priskriptyviai numato tai, kas turi būti daroma ir neturi būti daroma. Aš nesu e, lingvistas ir net ne e, gimtoji mano anglų kalba. Dabar prancūzai rengia baltąją knygą, kur kalbam apie ambicijas strateginės šalies ir galbūt būtų naudinga Europos lygmenių mums palyginti tai, kas daroma ir galbūt reikėtų pasirinkti uh, E, žalė knyga Čičini pranešimas buvo labai geras, ta prasme buvo kalbama apie tai, kokią naudą duotų baltoji, bendroji rinka ir kiek kainuotų jos neturint. Šalioji knyga yra nepreskriptyvi, bet ji leidžia lyginti, kaip e, būtų, jeigu kažkas būtų, jeigu kažkas, kažko nebūtų. Pavyzdžiui, galima pagalvoti apie bendra, bendras išlaidas, bendrus paėgumus, negi kaip kad operacijos e, Malyje atveju. Matome, kad kai kurių pajėgumai yra nepakankami ir galbūt e, tai tokie pat pajėgumai kaip ir AVAX, galėtų, kurie galėtų būti išplėtoti ES lygmeniu. Uh, Ir e, tikrai e, turiu pasakyti, kad ne analitiko reikalas kalbėti apie tokius dalykus. E, bendradarbiavimas Malio setyje yra apibrėžtas nacionaliniu mastu. Mes kenčiame nuo panašių dalykų, kaip ir anksčiau kitais atvejais, nes viešoji nuomonė nėra vieninga, taip pat daug kas nenori labai daug investuoti šiuo konkrečiu etapu. Bet ES biudžete yra vienas skyrius, į kurį galėtume pažvelgti lengvai. Tai yra mokslinių tyrimų biudžetas e, dabartinėme projekte, daugiametės finansinės programos numatis be nedidžiausias sumažinimas iš visų šiai sričiai. Bet yra šalių, kurios labai daug investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą Vokietija, Švedija, Šiaurės šalys apskritai tą daro, bet mes dabar bandome sumažinti finansavimą būtent šiai sričiai, kuri ES lygmenių veikiant duoda labai daug naudos. E, horizontas 2020 e, programa kalba apie mokslinius tyrimus saugumo srityje, ne tik akademinius tyrimus ir e, finansavimas tiems dalykams taip pat mažės. Bet jeigu galvosime strateginį, pasitelkdami strateginį požiūrį, tai būtent investicijos į tas sritis yra labai vertingos ir taip pat reikia galvoti apie pietinę. Uh, teritoriją. Labai ačiū, manau, kad diskusijos buvo labai įdomios, dabar e, pasisėmėme minčių, galėsime dirbti toliau, buvo kalbama apie e, pasirengimą gynybos ministrų aukščiausio lygos susitikimui, apie kitus aspektus mūsų bendrai yra bendri, labai gerai, kad atvyko nacionalinių parlamentų atstovai, nes galime pasiekti rezultatų tik bendradarbiaudami su nacionalinių parlamentų ir vyriausybių atstovais ir tikiuosi, kad ši diskusija leis mus pasiekti pažangos. Norėčiau dabar pakviesti jūs e, trumpai užkasti. E, tai paskutinė tokia galimybė, nes ateitie ES nebeturės pinigų e, tokiems pietums surenkti.